So, dear colleagues. Taigi, kolegos, minutė po devintos ir turime pradėti darbą. Periname prie 12 darbo tvarkės klausimo. Tai yra studijos pristatymas apie būsimus prekybos santykius tarp ES ir Junktinės karalystės po Jungtinės karalystės išstojimo. Džiaugiuosi, kad pas mus atvyko profesorius Eckhout. Jis yra studijos autorius ir pristatys tą savo studiją. Prašom 10 minučių. Labai ačiū pirmininkė. Man didelė garbė pristatyti šį, šią studiją parengtą parlamentui ir dėkoju už galimybę parengti tą studiją ir ją paskelbti. Ir šiek tiek šiandien pristatyti ją. Pabandysiu įžanginį pasisakymą e, nepra, nepratesti ir atkreiptis dėmesį į svarbiausius elementus ir svarbiausius tikslus, kuriuos kėliau rašydamas šią studiją Brexito darybų kontekste. Aišku, tai yra toks e, judantis taikinys, nors galbūt tas e, įvaizdis nėra, nėra, nėra tinkamas, galbūt šaulys e, yra judantis, ypač iš Junktinės karalystės pusės. E, studiją baigiau vasario mėnesį ir ji jau atrodo pasegnusi šiek tiek, atsižvelgiant į diskusijas apie būsimus prekybos santykius ir pokyčius čia. Vienas dalykas, kurį norėjau padaryti, tai į tuos e, konfliktuojančius modelius e, pateikti iš perspektyvos. Daugelis e, komentatorių kalba apie prekybos santykius iš tos perspektyvos, atsižvelgiant į tai, kokį modelį pasirinks Junktinė karalystė dėl tos, tų ateities santykių. Tie modeliai yra susiję su kitomis šalisimis, kurios palaiko santykius su ES, tai Norvegija, Šveicarija ir taip toliau ir taip atitinkamai modeliai ir vadinami. Jeigu pažvelgsime į tuos modelius, tai yra gilesnis sluoksnis ir skirtumas yra e, rinkos integracijos paradigma. Tai yra būtent e, santykiai su Europos ekonominės zonos šalimis ir su Šveicarija, su Ukraina, e, šiek tiek skirtingi modeliai. Kita vertus, dar vienas dalykas yra prekybos liberalizavimo paradigma. Tie dalykai tapo skirtingomis paradigmomis laikui bėgant. Ir jų charakteristikos yra gana skirtingos. Tai yra svarbu šiai diskusijai. Aš daugiausia dėmesio pabandžiau skirti, atsižvelginti savo žinias, būtent į e, teisinius ir institucinius skirtumus tarp rinkos integracijos ir prekybos liberalizacijos. Ir jeigu pažvelgsime į pastaruosius 20 metų, kaip plėtojasi Europos Sąjunga ir kaip kito tarptautinė priekybos politika ir tarptautiniai priekybos santykiai, tai spraga padidėjo tarp to, kaip integruota yra ES vidaus rinka ir prekybos liberalizavimo apribojimai. Mano tyrimas taip pat nekomentuoja jokio ekonominių pasiekmių, bet ekonominiai modeliai turbūt negali atsižvelgti į skirtumus tarp šių dviejų modelių Ir aš tikrai nerimaučiau dėl netikrumo ligmens investicijoms, kuris atsirastų, jeigu Junktinė karalystė iš tikrųjų atsisakytų rinkos negravimo modelio. Pabandžiau daug dėmesio neskirti DMST tarifams, nes e, per daug e, Brexito diskusijos skirta yra tarifams, kalbant ypač apie muitų sąjungą. Aišku, tarifai e, reikšmingi yra iki tam tikro masto priklausomai nuo sektoriaus, priklausomai nuo tarifų lygmens. Ir aišku, dėl to atsiranda poreikis e, sukurti fizinę infrastruktūrą, patikrinimus e, pasienyje, kad būtų galima tos tarifus taikyti. Bet tai yra nedidelė vaizdo dalis. Kas yra svarbiausia ekonominė integracija yra pats e, išsiskirimas reguliuojant produktus ir rinkas. Ir čia dėl breksito yra daug neiškumų kol kas. Taip pat norėjau savo studiją pabrėžti, tai lindimųjų e, politikų reikšmę ir ryšių su jas. Tai ne tik konkurencijos politika, bet ir, pavyzdžiui, aplinkosaugos ar vartotojų apsaugos politika. Tai yra du rinkos integracijos e, perkybos liberalizavimo modelius. E, šie dalykai labai smarkiai skiriasi. Norėčiau šiek tiek išdėstyti bazinės koncepcijas, tai pavyzdžiui, tarpusavio pripažinimas, derinimas ir e, e, e, priartinimas. Bent jau pagal tai, kaip aš suprantu, kokie yra skirtumai tarptų dviejų modelių ir dviejų paradigmų, yra tai, kad reikia saugotis spragos ar spragų tarp rinkos integravimo ir prekybos liberalizavimo galėčiau paminėti keletą svarbių aspektų čia. Tarpusavio pripažinimas. Junktinė karalystė e, siekia e, galbūt e, gilaus ir visapusiško visos prekybos sustarimo, galbūt net muitų sąjungos, nors čia dar neaišku. Ir čia Junktinės karalystės taisyklės atitinka ES teisę visiškai ir atrodo, turbūt būtų galima sukurti tarpusavio pripažinimo sistemą. Aš asmeniškai manau, kad tai labai sunku padaryti, ypač turint galvoje tas raudonasias linijas, kurias e, nustatė Junktinės karalystės vyriausybė, nes jeigu papandai išplėtoti tą tarpusavio pripažinimą ES vidaus rinkoje ir aš nekalbu apie daus tarpusavio pripažinimą dėl atitikties vertinimų, tai yra tik tai nedėlis tarpusavio pripažinimo dalis. Iš tiesų aš kalbu apie e, įvairių reglamentavimo pripažinimo, tai kaip viskas veikia ES, tai derinant e, teisės aktus. Tai nėra e, teismų praktika, o būtent ES direktyvos, kuris e, sukuria minimalų e, suderinimo lygmenį, kuris leidžia tarpusavio pripažinimą. Ir dėl to reikia iki galo dalyvauti ES teisinėje sistemoje su visomis išplaukiančiamis pasiekmėmis. Šiek tiek diskutuojama tiek tarp mokslininkų, profesorius Nikola Heidis iš Oksfordo universiteto kalba apie galimybės ir toliau taikyti valdomą tarpusavio pripažinimą tarp Junktinės karalystės ir ES. Profesorius Ledril iš to paties e, universiteto pirmasis buvo politinis mokslininkas, kitas teisininkas. Aš turbūt e, remčiau teisininko nuomonę, nes jeigu Junktinė karalystė nori išeit, išstoti iš ES ir išstoti iš e, Teisingumo teismo jurisdikcijos, tai daug sunkiau sunkiau pasiekti tą tarpusavio pripažinimą bus. Kelios tas e, žodžio apie paslaugas. Vėlgi ši nuomonė būtų gana asmeniška, bet jeigu palygintume vidaus rinkos integravimą ir prekybos liberalizavimą paslaugų srityje, tai manau, kad e, galima pamatyti, jog idėja pasiekti tarptautinės prekybos liberalizavimo taikant konceptualiai vieningą sistemą, kuri buvo sukurta, kai atsirado PPO per bendrą sutarimą dėl priekybos ir paslaugų, GAT, taip sakant, ir panašiai, panašią sistemą, kuriant priekybai prekėmis, kovojant su kliūtimis priekybai, taikant taisyklės dėl patekimo į rinką ir nediskriminavimo, tai manau, kad tas projektas žlugo. Jis žlugo PPO ir netgi labiausiai pažangiausi laisvos prekybos sustarimai, kurias yra sudarosi ES, nedaug kalb, e, tai kalbam apie tikrą prekybos ir paslaugų liberalizavimą. Manau, kad prekyba paslaugomis ir prekėmis tapo atviresnė, bet tai nėra prekybos liberalizavimo per PPO prekybos sustarimus e, liberalizavimas. Tiesiog uh, pakeitus, tai vyko pakeitus reguliavimą ir vienašališkai atveriant rinkas. Taigi vėlgi, nežinau, ką gali pasiūlyti laisvos prekybos sustarimas paslaugoms. Laisvas asmenų judėjimas. Dar keletas pastabų. Manau, kad laisvas asmenų judėjimas negali būti vertinamas kai ne, kaip neekonominė politika grinai ir ją negalima žiūrėti kaip, vien kaip imigracinė, iš migracinės perspektyvos, nes tai prisideda prie rinkos integravimo Europos Sąjungoje įvairialypiai, ne tik politiškai ir politiškai taip pat. O tai leidžia atverti rinkas ir tai atveria galimybės žmonėms judėti ir dirbti Europos Sąjungoje. Kaip teisininkas aš noriu pateikti dar du svarbius mano nuomonę punktus, tarptautinės priekybos liberalizavimas paremtas e, sustarimais pagristais tarptautinė teisė. Tie sustarimai e, nelaikomi kaip turintis tiesioginį poveikį. Ši institucija dažnai pasisako už tai, kad tarptautiniai priekybos sustarimai neturėtų turėti tiesioginio poveikio ES teisiniai sąrangai. Aš nebūtinai visada sutikčiau su tokia politika, bet tą politiką taiko ne tik ES, bet ir kitos pasaulio šalis. Ir kontrastas su ES teisės tiesioginiu poveikiu ir tuo, kad e, e, Europos <clears throat> prekybos teisė yra vidaus teisės dalis ir šis poveikis yra didžiulis. Tai yra nematoma prekybos ir ekonominės integracijos ranka, apie kurią dažnai pamirštame. Faktas yra tai, kad integracija yra reali, nes tai yra vidaus teisės dalis ir tai suteikia galimybę bet kuriai bendrovėje ar prekiautojai e, reikalauti taisyklių laikomasi per teismus, būtent dėl tiesioginio teisės poveikio. Ir aišku, čia kalbame apie teisingumo teismo jurisdikciją, kurią galima pasinaudoti per nacionalinius teismus bet kurioje byloje. Jeigu palyginsime su tuo, kas vyksta tarptautiniu mastu, tai PPO apeliacinis organas yra tiesiog apgultyje iš amerikiečių pusės, kurie atsisako paskirti naujus narius į apeliacinį organą. Ir e, sistemos sukurtos laikantis e, laisvos prekybos sustarimų neveikia labai veiksmingai. Nema, nesu, nežinau apie jokius iš, išspręstas bylas pagal laisvos prekybos sustarimus. Dėl e, praleisiu tas lydimasias politikas, galbūt pakalbėčiau apie institucijas ir agentūras. Vėlgi, rinkos integracijos e, paradigma, kuri egzistuoja Europos Sąjungoje, tolsta nuo tarptautinės prekybos liberalizavimo modelio, nes yra kuriamios agentūros, kurios įgauna nemenkas reguliavimo galės ir ES judama link sistemos, E, ką galima pavadinti vykdomuoju federalizmu. Taigi federalinių lygmenių yra tam tikras stiprus vykdomasis vaidmuo ir sunku įsivaizduoti, kaip nenarė sąjungos galėtų būti šios sistemos dalis, jeigu nėra Europos teisinės struktūros dalis. Dar kas, apie ką aš nekalbėjau savo pranešime, tai yra muitų partnerystė, kas, apie ką kalbam pastarąsias kelias savaitės, nes vasario mėnesį netrodė, kad tokia idėja kur nors nuvestų, bet atrodo, kad dabar Junktinės karalystės vyriausybė apie tai daug diskutuoja, nors šį rytą atrodo, kad jau vėl atsisakoma šios minties. Noriu tarti keletą žodžių apie muitų partnerystę apie ką komentatoriai per daug nekalba mūtų partnerystės e, idėja atrodo panašiai į muitų sąjungą, bet jeigu pagalvotume, kaip ta partnerystė suvokiama, tai iš esmės tai būtų laisvos prekybos sustarimas, nes Junktinė karalystė tuomet e, norėtų išlaikyti galės vykdyti nepriklausomą prekybos politiką ir sudarinėti prekybos sustarimus su kitomis šalimis. Taigi idėja, kad būtų renktami muitai Europos Sąjungai, nežinau ar techniškai tai veiktų, bet jeigu tai veiktų, Europos Sąjunga vis tiek reikalautų, kad būtų taikomos kilmės taisyklės prekybai tarp Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos. O kitaip e, Junktinė karalystė galėtų sudaryti prekybos susitarimą, kuris e, leistų importuoti automobilių dalis be muitų. Tai būtų naudinga investicijoms į automobilių pramonę, bet jeigu automobiliai iš Junktinės karalystės galėtų patekti į ES rinką, tai būtų konkurencinis pranašumas. Taigi e, aš neįsivaizduoju, ką ta muitų partnerystė galėtų duoti. Taip pat galima panalizuoti, kas atsitiktų e, prekybos sustarimams sudarytiems ES su kitomis šalimis. Bet Galbūt e, galima palikti šį klausimą tolesnėms diskusijoms ir atsiprašau, kad viršėjau man skirto laiko limitą. Dėkuoju profesoriui Eckhout. Dabar turime maždaug 25 minutės klausimams ir atsakymams. Dabar suteikiu galimybę Jums paprašyti žodžio. Kas pirmiausia? Ponas Benime. Ačiū pirmininkė. Noriu išsakyti komplimentų profesoriui už labai informatyvų, išsamų pranešimą. Na, man atrodo, kad galvojant apie šį pranešimą, padėtis nepasikeitė. Panašu, kad Junktinė karalystė nori laisvosios priekybos susitarimo, aš tai pavadinčiau Super Kanados susitarimu arba SETA plus, plus, plus susitarimu. Uh, E, e, taigi siekiama priekybos susitarimo, kuris apriektų visus sektorius ir kad e, prekiams, visoms prekiams būtų taikomas nulinis muitų tarifas, tai būtų CETA plus ir taip pat kalbama apie kitą laisvosios priekybos sustarimą, kuris apimtų paslaugas. Taigi tai būtų CETA. Panašu, kad yra siūlomas CETA, tai yra labai gerai. Ponas Barnie kovo 30 dieną, kai diskutavome apie Brexit, sakė, kad Junktinė karalystė e, galvoja apie muitų sąjungą ir ES rinką, bet aš nemanau vis dėlto, kad muitų sąjunga ir laisvosios priekybos sustarimas tikrai yra realus. Ir e, nežinau, ar sekėte, kai buvo nagrinėjami 50 pakeitimų, lordų rūmose, buvo galvojama, kad jie bus atmesti bendruomenių rūmose, tačiau jie nebuvo atmesti ir dabar atsiranda tendencija Junktinėje karalystėje vis dėlto tiesiai kreiptis į pasaulinę priekybos organizaciją ir manau, kad galimybės, kad bus vadovaujamasi PPO modeliu ir kad nebus sustarimo su ES labai padidėjo. Aš e, profesoriaus norėčiau paklausti štai, ko įdomu tai, ką sakote savo pranešime apie PPO variantą. Taigi jūs sakote, kad perėjimas gali būti palyginti sklandus. Tai yra pasakyta 24 puslapyje. Gal galėtumėte papasakoti, kas atsitiktų, jeigu mums reikėtų kreiptis į PPO, kaip būtų su muitais, kaip greitai būtų galima pasiekti susitarimą dėl muitų. Uh, ar reikėtų kažkokio specialaus susitarimo, pagal kurį kurį laiką galiotų dabartinė muitų tvarka, kol bus pasiektas tikras susitarimas dėl muitų PPO. Taigi to, tokią pagrindinę mintį aš išskir, išskirčiau. Pane Moska, ačiū. Norėčiau ir aš e, padėkoti profesoriui, pagirti jį, ko gero tai buvo vienas iš įdomiausių tyrimų, kuris buvo atliktas šiuo klausimu. Taigi tikrai uh, puikus darbas, jis mums labai pravers. Noriu pasidalinti e, keletų pastebėjimų apie pateiktus pasiūlymus. Kad ir koks e, pasiūlytas uh, E, sprendimas, e, jis e, neišspręs problemos dėl Šiaurės Airijos. Tyrime nėra jokio kūrybiško sprendimo, nei viena iš alternatyvų problemas neišspręstų. Tai aš noriu pasiteirauti, ką Jūs manote, kaip galima spręsti Šiaurės Airijos klausimą. Tai yra didžiulė kliūtis. Antras klausimas susijęs su jurisdikcija. Taip. E, įvairios jurisdikcijos vertinamos skirtingai, nevienodai primtinos. Jūsų nuomonė, e, techninė ir politinė prasme, kokios jurisdikcijos pasirinkimas galėtų išspręsti problemą? Na ir galiausiai noriu pastirauti štai ko. kokie bus, kokia bus dabartinių susitarimų ateitis. Panašu, kad iš tyrimo panašu, kad tai nėra labai svarbi problema, bet noriu pastirauti, ar tai tikrai tokia menka vertė e, problema ar e, vis dėlto gali kilti problemų su mūsų partneriais, kai e, Junktinė karalystė pasitrauks iš susitarimo. Helmut Scholz. Ačiū, noriu padėkoti ponui Ekaut už pranešimą. Turiu tris trumpus klausimus. Neseniai Brexit e, stebėsenos grupėje mes keitėmės nuomonėmis apie muitų sąjungą. Politinių požiūrių kol kas nėra jokio aiškumo, kuria kryptimi yra einama. Taigi, būsima, būsimus santykius muitų srityje Junktinės karalystės ir 27 valstybių narių santykius muitų srityje gaubė migla, įskaitant ir pereinamosius laikotarpius. E, žvelgdamas į jūsų tyrimą, matau, kad jūs vengiate nurodyti, kurią kryptimi turėtume eiti. Bet tai reiškia, kad pavyzdžiui, žvelgiant į vidinę struktūrą, pavyzdžiui, kaip e, bus gaminami Britų įmonių produktai ES, tai gali atsitikti taip, kad padidės kainos, pasikeis ir įmonių struktūra. Kaip jūs tai vertinate, ką tai reikš? Galvojant apie gamybos ir komercinę perspektyvą įmo, Britų įmonėms, kurios veikia Europos Sąjungoje. Taip pat kaip tai paveiks darbo vietas. Kitas klausimas. Minėjote paslaugų klausimą ir į paslaugas žvelgėte iš liberalizavimo perspektyvos. Man atrodo, kad TISA dėrybos taip pat susidūrė su sunkumais. Nes paslaugų neįmanoma vertinti pagal liberalizavimo poreikį. Visada reikia atsižvelgti ir į poveikį darbuotojams, kurie dirba paslaugų sektoriuje, nes tuos darbuotojus tiesiogiai paveiks tai, kaip mes ateityje organizuosime priekybą paslaugomis. Taigi tai yra toks liekantis atviras klausimas, net ir e, galvojant apie Devos susitarimą dėl piliečių teisių. Na, tai nebus reguliuojama ir aš norėčiau, kad jūs šiek tiek plačiau pristatytumėte savo nuomonę. Ačiū. Dėkoju profesoriui už tyrimą, jis tikrai įdomus. Mane itin nustebino išvada, pati paskutinė išvada. Ja perskaitysiu, nes manau, kad tai yra labai svarbus teiginys. E, ypač smerktina tai, kad Brexit, reiškin, Brexit lydi labai griežtas bendrosios teisės sistemos atmetimas. Jungtinė karalystė atmeta Europos teisingumo teismo vaidmenį ir nori grįžti prie ankstesnio e, tarp vyriausybinio modelio, bet tai lemia e, galių pasiskirstimas, o ne demokratiniai principai. Na, aš esu e, europietė, proeuropietiška ir man labai svarbu, kad Europos institucijose būtų dirbama demokratiškai, kad būtų ieškoma bendrų sprendimų bendroms problemoms. Taip pat manau, kad turėtume pasinaudoti savo kaip didžiausio prekybos bloko ekonominę gale, kad galėtume gauti kaip galima daugiau naudos piliečiams ir užtikrinti teisingesnę, sažiningesnę prekybą visame pasaulyje. Taigi, ta minėta išvada yra mm, svarbi. Visos ekonominės analizės apie e, Brexit poveikį rodo, kad Brexit turės neigiamą poveikį visur. Ir tas neigiamas poveikis kai kuriuose regionuose pasijus e, smarkiau. Mano regionas, Šiaurės Anglijos regionas nukentės labiausiai. Mes turime prekybos perviršį su ES, taip pat ir prekių prekybos perviršį, skirtingai nuo visos Junktinės karalystės. Junktinė karalystė turi paslaugų prekybos perviršį. Ir profesoriaus pastaba, kad Junktinėje karalystėje diskusijose daugiausia dominuoja muitai, iš tikrųjų m, mm, reiškia, kad situacija yra iškreipta, nes uh, Ehm, na, e, vis dėlto gamybos bazė e, Jungtinėje karalystėje sudaro netokią jau didelę ekonomikos dalį, daug svarbesnės yra paslaugos. Ir jeigu pažvelgtume į laisvosios priekybos sustarimą, akivaizdu, kad jis netenkins paslaugų sektoriaus Jungtinėje karalystėje poreikių. Aš esu įsitikinusi, kad reikia labiau pasigilinti į pasiūlymą, kurį jūs teikiate 18 puslapyje. E, ten jūs kalbate apie tokį um, specialų pritaikytą uh, Europos ekonominės erdvės modelį plus muitų sąjungą. Ir manau, kad dar mums būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tai, ar Junktinėje karalystėje prisijungus prie Europos ekonominės erdvės susitarimo, ar atsiras daugiau galimybių Europos ekonominės erdvės šalims veikti aktyviai priimant sprendimus. Taigi galbūt e, Junktinės karalystės prisijungimas prie EEE e e galbūt galėtų pakeisti tam tikrus sprendimus priimus, priimamus Europos ekonominėje erdvėje. Tai būtų svarbu įvairiems regionams ir ypač mano regionui. Toliau, ponė Pel. Ačiū. Ačiū už atliktą tyrimą, ačiū už to tyrimo pristatymą. Jums leidus norėčiau daugiau pasigilinti į viską, kas susijęs su reguliavimo, reglamentavimo skirtumais. Paprastai laisvosios priekybos susitarimuose siekiama panaikinti priekybos kliūtis, taip pat yra numatomas bendradarbiavimas, tačiau čia mes kalbame apie visiškai priešingą situaciją. Pradedame nuo integracijos situacijos ir e, einama prie didesnių reglamentavimo skirtumų, kaip šis procesas bus valdomas ir kaip bus užtikrinta, kad tas e, atsirasantis skirtumas e, skirtumas padarytų kaip galima mažesnį neigiamą poveikį prekybai. Kitas klausimas. Nekalbant apie muitinės patikrinimus. Deja, tuo metu, kai Junktinė karalystė pasitrauks iš ES, reikės sukurti muitinės patikrinimų ir kontrolės sistemą. Kaip um, bus užtikrinta, kad bus sukurtos geriausios sąlygos, kad neatsirastų papildomų um, kliūčių um, mažoms ir vidutinėms įmonės. Dabar ponas Ratmos. Ar aš galėčiau vis dėlto pasisakyti pirmas? Ne, norėčiau pateikti informaciją. Mm, Pone Dalink atkreipė dėmesį į paskutinę pastraipą. Man atrodo, kad tas, ta, ta pastraipa labai smarkiai skiriasi nuo viso tyrimo. Ar jūs parašėte šią pastraipą pats, ar jums čia kas nors padarė kokią nors įtaką rašant tą paskutinę pastraipą? Būčiau dėkingas už atsakymą. Par ponas Radmus. Na, Norėčiau paminėti keletą pagrindinių e, faktų, kurie neminimi dialoge, ne tik šiame dialoge, bet apskritai visose dialogose, įskaitant ir referendumą. Apskritai, jeigu nori eksportuoti prekes į kitą šalį, turi laikytis tos šalies taisyklių. Jeigu nori eksportuoti automobilius į JAV, kaip daro Vokietija, milžiniškais kiekiais, Vokietijos automobilių gamintojai turi laikytis JAV taisyklių. Todėl e, kartais ir matome, kad tam tikra įranga, pavyzdžiui, neparduodama JAV. Visi, kas eksportuoja, turi laikytis taisyklių. Kyla klausimas, ar taisyklės, ES taisyklės turi būti taikomos visam eksportui iš Junktinės karalystės, visiems sektoriams ir visiems pramonės gamybos sektoriaus e, e, segmentams, kurie neeksportuoja Europos Sąjungą. Iš tikrųjų, maždaug e, penktadalis Junktinės karalystės ekonomikos sudaro eksportas į ES. Lygiai 80 procentų nesusijęs su eksportu. Problema su narystė vidaus rinkoje ir problema su Europos teisingumo teismu yra ta, kad jeigu esi bendroje rinkoje ir ES, tai reiškia, kad 88 maždaug procento, vėliau bus 90 procentų Junktinės karalystės ekonomikos, kuri yra niekaip nesusijusi su ES, vis tiek patenka, turi nešti visų ES e, taisyklių, e, teisės aktų ir reglamentų naštą. Tai tikrai yra našta. Ar tai ar to tikrai reikia? Manau, kad ne, bet bent jau apie tai turi būti diskutuojama, o dabar tai yra visiškai ignoruojama. E, vienas iš e, teisingumo teismo uždavinių yra užtikrinti, kad būtų laikomasi vidaus e, rinkos taisyklių. Galbūt taip ir yra, tai ir yra gerai, bet šiaip informacija apie tai tikrai yra dozuojama. Ir galiausiai, prašau pirmininko atleidimo, bet noriu dar pasakyti kai ką. Mes esame čia Europos parlamento tarptautinės priekybos komitete su kolegomis, su pirmininku ir kalbame apie priekybos sustarimus. Tačiau iš tikrųjų nereikia priekybos sustarimo, kad galėtum sėkmingai ir pelningai prekiauti. Iš tikrųjų, trys didžiausi eksportuotojai į ES, tai yra JAV, Kinija ir Rusija, neturi priekybos susitarimų su ES mm, jų neturi ir 5 esantis dešimtuke neturi tie, kas yra dvidešimtuke. Nereikia prekybos sustarimo, kad galėtum prekiauti. Ir aš manau, kad šis tyrimas į situaciją žiūri ne iš tos teleskopo pusės. Reikėtų žiūrėti į viską kitaip. Reikėtų kelti klausimą, kaip viskas būtų, jeigu nebūtų prekybos sustarimo ir prekiautume pagal PPO taisyklės. Tokia diskusija turėtų vykti. Thank you very much. Labai ačiū žodis profesoriai. Ačiū. Leiskite pradėti nuo klausimo, kuris nuskambėjo pabaigoje. Aš noriu pasakyti, kad pats parengiau visą šią ataskaitą, įskaitant ir paskutinę pastraipą išvadose. Tikrai daug galvojau apie tai, kaip suformuluoti tas nuostatas ir tikrai galiu pasakyti, kad kiekvieną žodį įrašiau aš pats. Taip pat gerbiami parlamento nariai sakė, kad neva aš sakiau, kad sklandžiai bus pereita prie PPO taisyklių. Na, nežinau, ar tikrai tai buvo parašyta ataskaitoje. Aš kalbėjau apie poveikį e, muitams ir kalbėjau apie tam tikrą e, perėjimą e, prie tokių naujų taisyklių. Tai reikštų, kad ES turėtų taikyti išorės muitus visam importui iš jungtinės karalystės. Jeigu ji to nepadarys, ji pažeids PPO principus. Taigi, jeigu būtų sudarytas laisvos priekybos susitarimas, tai tuomet tokios pačios taisyklės importui turėtų būti taikomos kaip ir JAV ar Kinijos importo atveju. Na ir e, muitų dydis priklausys nuo to, apie kokią prekę kalbame, apie kokį sektorių kalbame. Ir be abejo, e, čia reikėtų atlikti ir patikras pasienyje, ne vien tik tais ties Šiaurės Airija, bet ir kitur. Buvo klausta dėl Šiaurės Airijos. Buvo sakyta, kad mano tyrime nebuvo pasiūlyta kūrybinga kūrybiška išeitis, pritariu tam. Turint omeny dabartinę politinę padėtį, politinės aplinkybės ir tas e, raudonasis linijas, kurias nubrėžė Junktinės karalystės vyriausybė, o taip pat ir e, tam tikras raudonasis linijas iš ES pusės, tikrai buvo labai sunku rasti kažkokią kūrybin, kūrybišką išeitį dėl Šiaurės Airijos. Uh, Dabar sienos su Šiaurės Airija nėra. Taip yra dėl to, kad mes esame vidaus rinkoje, tiek, tiek Junktinė karalystė, tiek ir Šiaurės Airija yra vidaus rinkoje, taigi nėra jokios, jokio poreikio atlikti patikrinimus ties sieną. Kaip žinia, e, e, vidaus rinkoje vyksta priekyba E, be patikrinimų e, ties sienomis. E, šioje srityje veikia kokie 300 teisės aktų. Kaip ataskaitoje ir nurodoma, yra laikomasi vidaus rinkos taisyklių ir Šiaurės Airijos atveju. Ar e, Šiaurės Airija įgys specialų statusą, ar tas specialus statusas bus taikomas ir visai Junktiniai karalystiai. Na, ko gero, vis tiek reikės atlikti tam tikras patikras. Galbūt reikės ir fizinės sienos Na, tikrai nesu Šiaurės Airijos um, klausimo ekspertas. Aš tikrai neįsivaizduoju e, jokio Brexit varianto, kuris nepadarytų žalos Šiaurės Airijos atveju. Toliau buvo teirautasi dėl jurisdikcijos. E, darau prielaidą, kad čia buvo turėto omeny ginčių sprendimas. Na, viskas priklausys nuo to, kaip ateityje bus suformuoti santykiai. Kalbant apie bendradarbiavimą tarp Junktinės karalystės ir ES, tai nepakaks vien tik tais jurisdikcijos ginčių sprendimui. Uh, reikės tam tikros e, teismų sistemos, reikės e, priemonių, norint užtikrinti, kad teisė bus taikoma e, vieningai. Galbūt reikės kažko panašaus kaip EFTA teismų sistema. Dėl būsimų priekybos susitarimų. Na, tikrai nenorėjau nuvertinti šios problemos. Jeigu jūs domina mano nuomonė, ir beje, čia prisiminsiu ir kitas pastabas, kurias išsakė kiti nariai. Jungtinė karalystė, e, jeigu Jungtinė karalystė norėtų parengti savo užsienio priekybos politiką, tai ko gero vis dėlto reikėtų orientuotis į tai, kas jau dabar egzistuoja jau egzistuoja laisvosios prekybos susitarimai tarp ES ir kitų šalių. Jie turėtų išlikti, jie neturėtų būti susilpninti. Tai tikrai nebus lengva, e, nes viskas paprasta, Junktinė karalystė kitoms šalims negali pasiūlyti tokio e, dydžio rinkos kaip ES. Jeigu aš konsultuočiau kažkokią trečią šalį, bet aš to nedarysiu, noriu patikslinti, Taigi aš patarčiau e, prašyti iš Junktinės karalystės kažko daugiau negu kad iš ES. Tokie, negalima ir toliau taikyti tokių laisvos priekybos susitarimų. Trečiosios šalis turi, visą, turi tikrai daug teis, turi teisę pasakyti, kad na, Junktinė karalystė, Junktinė karalystė toks susitarimas nebetaikomas. Jau dabar trečiosios šalis yra pareiškusios, kad jos nori peržiūrėti egzistuojančių prekybos susitarimų tam tikrus aspektus. Bet konkretus vertinimas dar nebuvo atliktas. Tikrai nemanau, kad tai yra menka vertė problema. Kai kas sako, jog Junktinė karalystė daug išloš e, pati sudarydama laisvos prekybos sustarimus, bet aš tokią mintį vertinu skeptiškai. E, jeigu norite kažką gauti, tai jūs turite kažką ir pasiūlyti tarptautinės prekybos rytyje. Rinkos dydis labai svarbu. Toliau muitų sąjunga ir galimas poveikis įmonėms. Na, tiesą sakant, e, esu dėl to gana susirūpinęs esu susirūpinęs dėl to, kad nei vienas dabartinis e, ekonominis modelis gali numatyti Brexit poveikį. Bet kam būtų labai sunku įvertinti visą mastą, uh, E, koks poveikis bus padarytas priekybai, koks poveikis bus padarytas muitų sąjungai. Juk jau buvo daug investuota, e, turint omeny tai, kad galima ieškoti darbuotojų bet kurioje ES valstybė narėje, e, kad tarp ES valstybių narių vyksta laisvas prekių judėjimai, laisvas prekių judėjimas. Taigi įmonėms tikrai bus labai sunku priimti sprendimus dėl investicijų. Vienas iš PPO tikslų yra e, ginčių sprendimas, bet taip pat e, mūsų PPO tikslas yra užtikrinti, kad priekybos sistemos bus e, patikimos ir numatomos, kad bus numatomas jų veikimas. O dabar šiam principui iškils pavojus. Uh, nes tikrai e, sunku vertinti, kokie bus konkretūs poveikiai. Aš dėl to esu susirūpinęs. Dėl paslaugų. Paskutinėme praėjusio, met, praėjusio šimtmečio dešimtmetyje buvo daug kalbėta apie prekybos liberali, liberalizavimą buvo panaikintos sienos e, priekybai e, paslaugomis, bet e, čia problema yra ta, kad priekybai paslaugoms yra taikomos skirtingos jurisdikcijos. Reikia atsižvelgti kiekvieną atskirą sektorių. Tarkim, padėtis labai skiriasi finansų, transporto, švietimo ir kitose sektoriuose padėtis tikrai labai skiriasi ir tam yra rimtų priežasčių. Teisės aktai labai skiriasi. Reikėtų pasigilinti, kokios yra mūsų bendros vertybės ir um, pasižiūrėti, ar um, mūsų teisės aktai atspindi tas bendras vertybės. Net ir Europos Sąjungoje, e, Sąjungos viduje labai sunku užtikrinti laisvą priekybą paslaugomis, nors mes jau esame pasiekę tikrai didelę integraciją. Įsivaizduokime, kad Junktinė karalystė derasi su uh, Indija dėl e, laisvos priekybos sustarimo ir įsivaizduokite, kad, tarkim, Indijos vyriausybė teiktų tokius prašymus, kaip kad Junktinė karalystė dėl e, Indijos piliečių galimybių mokytis e, Junktinėje karalystėje ir panašiai. Dabar dėl muitų sąjungos ir Europos ekonominės erdvės. Manau, kad net ir ta mintis dėl Europo, Europos ekonominės erdvės kelia problemų. Komet ši erdvė buvo sukurta, ji buvo geras atsakas į tuomet e, kilusius klausimus. Bet kalbant apie EEA, kyla tam tikrų problemų dėl demokratijos. Mes galime galbūt ieškoti kūrybiškesnio sprendimo kalbėti apie antro ligmens narystę, asocijuotas šalis. Na ir tokio bendradarbiavimo siekia nemažai trečiųjų šalių. Toliau e, skirtumai teisės aktų srityje reglamentavimo srityje. Tokie skirtumai daro neigiamą poveikį. Ar galiu atsakyti tą klausimą? Pasistengsiu kalbėti trumpai. Manau, kad ši, ši problema nėra jau tokia opi ES. Aš nepritariu gerbiamam ponui, kuris tą klausimą pateikė. Uh, Na, Jungtinė karalystė neturėtų perimti visų ES teisės aktų. Tačiau ES rinka vis dėlto yra labai didelė. Ir vis dažniau mes pastebime, kad nereikia įtikinėti trečiųjų šalių laikytis mūsų reglamentų. Didžiosios įmonės šiaip ar taip tą daro, nes jos nori dalyvauti mūsų vidaus rinkoje. Manau, kad taip atsitiks ir su Junktinė karalystė. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū uždėmesi. Totally will... Labai ačiū. Susitikinęs, kad šį klausimą dar kelsime ne kartą, du, tris kartus, niekas nežino. Ačiū Jums už Jūsų darbą, už pristatymą. Periname prie kito klausimo, 13 klausimo ir turime tik tai 10 minučių. Daniel. Dėl posėdžio tvarkos, dėl kurios pagal kurią taisyklių dalį. Na, gerai, trumpai. Ar galiu paprašyti, kad kitą kartą kolegos turėtų daugiau laiko apie tai pakalbėti? Labai gerai pakalbėjo Judith Curtin Darling ir David Martin. Būtų gerai, jeigu ilgiau turėtume laiko pakalbėti apie tai. Turiu pasakyti, kad prelegentas iškėlė daug naujų temų, kurios nebuvo net paliestos jo ataskaitoje ir tai nebuvo girdėta, tai galbūt tai yra naujas precedentas, kad prelegentas galėtų iškelti naujas idėjas. Visada turime per mažai laiko, visi bando kalbėti kaip galima ilgiau, visada tai kelia problemų. Ir manau, kad visiškai aišku, kad dar turėsime diskusijų ne vieną apie prekybą ir e, Brexitą. Daniel, 10 minučių. Na, 2 minutės. Susitarimas, apie kurį kalbama, buvo sudėrėtas įstojus Kroatijai į ES ir ES e, muitų sąjunga išsiplėtė pagal PPO taisyklės, ES turi susidėrėti su PPO, kad sutartų dėl kompensacinių korekcijų tokios korekcijos e, reikalingos, jeigu e, padidėja tarifai virš lygmens, e, dėl kurio buvo sustarusi prisijungusi šalis. Tai buvo Kroatijos ir Naujosios Zelandijos atvejai, ypač kai kurių mėsų rūšių atvejais, nes ES tarifai yra didesni negu Kroatijos anksčiau sudėrėti kompensacinės priemonės atrodo proporcingas, panašių sustarimų buvo pasiekta ir su Brazilyje, ir Europos parlamentas tam pritarė kovo 15 dieną praėjusiais metais. Po darybų e, parengtas sustarimas, keičiantis laiškais, jie buvo parafuoti e, gegužės mėnesį ir pasirašyta kovo 13 dieną šiemet. Ir aš manau, kad šis sustarimas padidina jautinai, e, avienai ir oškienai tarifus. Ir bet poveikis šio padidėjimo bus labai ribotas ir todėl aš siūlau pritarti šiam susitarimui. Tai daugiau yra techninis klausimas, kurį reikėjo spręsti Kroatijai įstojus Europos Sąjungą. Ačiū, puiku, šešėliniai pranešėjai Aš Karolinos vardu noriu pasakyti, kad pritarėme pranešėjo pasiūlymui. Puiku. David Campbell Beneman. Kadangi neturime laiko, tai aišku, kad pritarėme sustarimui su Naujoje Zelandija. Liberalai. Elis nėra. Pritarėte taip pat. Klaus Buchner. Manau, kad situacija aiški. Nieko čia komentuoti nereikia. Helmut. Mūsų šešėlinio pranešėjo nėra, bet manau, kad mes taip pat pritarėme. FDD, nėra komentarų. Komisija, Žemės ūkio direktoratus, Roman Žirom. Ačiū pirminkė. Noriu tik tai pabrėžti, kad tai yra paskutinis susitarimas, kurį reikia patvirtinti e, dėl Kroatijos įstojimo Europos Sąjungą. Nu, procedūra jums e, jau gerai pažįstama. Ir ačiū jums, kad pritarėte šiam sustarimui. Ačiū. Daniel. Labai ačiū. Na, kad gerai, kad pabandėme šį klausimą išspręsti greitai. Kroatija jau seniai yra Europos Sąjungoje ir reikia užbaigti visų šių dokumentų rengimą pagaliau. Taip, aš džiaugiuosi, kad tai yra paskutinis iš visų būtinų korekcijų, kurias reikėjo padaryti. Terminas teikti pakeitimus yra ko, balandžio, tai yra gegužės 23 diena, kitą savaitę 18 valandą, o balsuojama bus per kitą posėdį birželio 20 dieną. Taigi baigiame šio klausimo aptarimą. Ir dabar net e, prieartėjome prie kito klausimo greičiau negu tikėjomės. Taigi balsavimas prasidės lygiai 10 valandą.

So, dear colleagues, let's start. Taigi, kolegos, pradėkime balsavimą. Pirmiausia, reikia patikrinti, ar veikia balsavimo kortelės. Prašom įdėti balsavimo korteles ir išbandykime balsavimą. Prašom balsuoti.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 Good, is... Prieš pradant balsavimą dar pateiktas prašymas atidėti balsavimą dėl 15 punkto teisinės makrofinansinės paramos Ukrainai. Šis prašymas neparystas kompromiso turiniu, bet tik tai mano, kaip komiteto pirmininko nuomonė, tai reikia padaryti, kad, ne, kadangi turime susitarimą su AFETu, kad rasime bendrą požiūrį į šį sprendimą. Tai garsusis 53 plus straipsnis. Mes esame pagrindinis komitetas šiuo atveju, bet turime artimus kontraktus su AFETo kolegomis ir šiuo metu dėl to, kad taip pat, kad Ponas Alisteris yra Sofijoje, pametė savo telefoną ir taip toliau ir taip toliau. Nėra kaip su juo susisiekti. Pasinčiau jam vakar elektroninį laišką ir e, išgirdau jo reakciją, kad jam kompromisas nepatinka. Todėl siūloma atidėti balsavimą iki gegužės 28 dienos pasiunčiant taip pat signalą, kad INTA komitetas, palaikydamas kontaktus su taryba ir komisija, yra patenkinti kompromisu ir galime tokią žinią perduoti AFETO kolegams. Prieš ne, balsuojant dėl šio pasiūlymo, suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, ponai Valensai. Ačiū pirminkė. Aš norėčiau balsuoti šiandien, nes atidėjimas nėra prasmingas. Turime balsavimo sąrašą, turime sutarimą tarp kolegų čia mūsų komitete. Perkelti balsavimą iki gegužės 28 dienos nieko nepakeis. Turime formalų sustarimą su taryba ir komisija dėl pirmojo kompromiso, dėl taip vadinamo bendrojo pareiškimo, kuris pakeičia daug pakeitimų, kuriuos pateikė mūsų komiteto nariai. Ir gero bendradarbiavimo dva, dvasia mes įtraukėme daug ir afeto pasiūlymo, tik tai du dalykai neįtraukti, nes nebuvo sutarta tarp teisės aktų leidėjų. Dėl to. Ir visgi manau, kad mūsų pasiūlymas yra labai geras. Buvo gerai bendradavimą su šešėliniais pranešėjais, labai esu dėkingas už jūsų supratingumą ir manau, kad turime eiti priekį ir balsuoti dėl šio pranešimo. Aišku, aiškus pranešėjo žodžiai, bet atminkime, kad turime sutarimą su afetu. Nepaisant to, reikia jums spręsti. Tokios yra tai, darbo taisyklės ir reikia jų laikytis. Dabar balsuojame dėl klausimo. Ar dėl pasiūlymo atidėti balsavimą dėl. Taip, e, balsavimas reikštų atidėjimą. Galbūt elektroniškai balsuokime. Prašom balsuoti. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. Ir balsuojama bus šiandien. 14 punktas. Balsuojame dėl e, antidempingo vienas balsavimas elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Aiškiai dauguma patvirtinta. Toliau 15 punktas - makrofinansinė parama Ukrainai. Pirmasis kompromisas - kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 24 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 25 už, prieš, susilaiko, atmestas. Žinoma, 25. Prašom balsuoti. And the vote is closed. Balsavimas baigiamas. Aiškiai atmestas. Trečias pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. Šeštas. Už, prieš, susilaiko atmestas. AFET 4 už, prieš susilaiko atmesta, AFET 5 už, prieš susilaiko atmesta, AFET 6 atkrenta, AFET 7. 2 prieštaringi klausimai lieka, tai yra C ir D punktai. Septintas dėl C ir D punktų. Už, prieš susilaiko atmesta. Afet 8 atkrenta. Afet 3 atsimtas. Afet 3. Kas už? Prieš susilaiko atmestas ir elektroniniu būdu Balsavimas dėl viso pranešimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Didelė dauguma patvirtinta. Sveikiname pana Valensą. 16 punktas viešųjų pirkimų strategija. Pranešimas parengtas pono Kasparį. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas. Ne. Penktas e, pakeitimas antroji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ir papildomai aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 11 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas, trečias kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 18 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas, 20 už, prieš susilaiko atmestas, 21 už, prieš susilaiko atmestas, Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 29 už, prieš susilaiko atmestas. 30 už, prieš susilaiko atmestas. 31 už, prieš susilaiko atmestas. 32 už, prieš susilaiko atmestas. 33 už, prieš susilaiko patvirtintas, 34 už, prieš susilaiko patvirtintas, 5 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas ir visas pranešimas elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. And... Balsavimas baigiamas. Didelė dauguma patvirtintas. Sveikiname Danielį. Balsavimo pabaiga ir toliau 18 punktas, žodis ponui Winger, kuris mane pavaduos iki posėdžio pabaigos. Labai ačiū ir e, geros dienos iki kito susitikimo. So, dear colleagues, uh, if uh, you allow me, then uh, I will. Kolegos, jums leidus, norėčiau paprašyti visų, kurių nedomina tolesnis posėdis, tyliai išeiti iš salės. O dabar turime eiti prie 17 punkto, tai yra ad hoc delegacija į Kin Kiniją. E, ta delegacija Kinijoje lankėsi gegužės 7-9 dieną. E, buvo lankomasi Šanhajuje. Šanhajuje mes susitikome su e, Šanhajaus liaudės kongreso pirmininkė. Taip pat dvi dienas praleidome Pekine, kur susitikome su aukšto lygio politinių sprendimų prieimėjais. Taip pat susitikome su tarptautiniu mm, santykių patarėjų, taip pat e, liaudė, Kinijos liaudės kongreso uh, atstovais ir e, priekybos ir ekonomikos komiteto atstovais. E, susitikome ir su dviejų labai svarbių institucijų atstovais. Vienas yra nacionalinė e, vystimo komisija, tai yra institucija atsakinga už Kinijos ekonomikos politikos įgyvendinimą ir su nauja institucija, tai yra rinkos reguliavimo mm, institucija. Ji buvo neseniai įsteigta, vykdant reformas, kurios buvo patvirtintos. Taip, ačiū, kad leidžiate mums nesti posėdį. Taigi, valstybinė rinkos reguliavimo administracija tai yra nauja institucija į kurią įeina kelios anksčiau veikusios reguliavimo institucijos, dabar jos yra sujungtos į vieną. Mūsų delegacija susitiko su Europos įmonių atstovais. Kolegos, prašau tylos, ačiū. Mes susitikome taip pat su ES priekybos ir pramonės rūmų Kinijoje atstovais ir Pekinė ir Šanhajoje. Jūs žinote, kad e, priekybos ir pramonės komitetas yra praktiškai mūsų komiteto viena iš dalių. Ir mes taip pat aptarėme ir kitą susitikimą, kuris vyks Briuselėje rugsėjo mėnesį. Aš manau, kad šis vizitas įvyko laiku, turint galvoje e, vienašališkus veiksmus, kurių priekybos rytėjėmėsi kai kurie iš mūsų partneriai. Mes e, išreiškėme savo pritarimą daugio šaliai priekybos sistemai ir veiksmams PPO. Kalbėjome apie sprendimus, kurių norėtume ieškoti drauge ir tie sprendimai turi būti e, suderinami su PPO. Dėl darbo tvarkės mes e, skatiname susidaryti, baigti dėrybas dėl susitarimo dėl geografinių nuorodų ir taip pat pasiekti pažangos dėrybose dėl išsamaus investicijų susitarimo. Mm, išgirdome nemažai politinių įsipareigojimų, tai yra geros žinios, pavyzdžiui, automobilių, finansų sektorių ir kitų dar dviejų sektorių rinkos atvėrimas Taip pat gavome informacijos apie Kinijos ekonomikos reformas. Tai buvo puikia proga mums geriau susipažinti. Žinoma, turime atkreipti dėmesį ir į skir... politinių įsipareigojimų skirtumus. Pavyzdžiui, priekybos ministerija Kinijoje pris Jis kalba apie mažesnius įsipareigojimus. E, dabar pereinu prie kalbėtojų. Pirmiausia, David Martin, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti sekretoriatui už tai, kad surengė šią misiją. Tai buvo labai gera misija. Susitikome su dauguma e, žmonių, kuriuos, su kuriais tikėjome susitikti. Mm, Dabar trumpai pasidalinsiu savo įspūdžiais. Na, dėl geografinių nuorodų yra vilties, kad e, susitarimą šioje srityje gal pavyks pasiekti iki ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimo birželio Liepos mėnesį. Man taip pat susidarė įspūdis, kad na, dėl investicijų Mm, sustarimo jis lik ir nustumiamas iš šiek tiek iš šona, nėra didelio noro tą sustarimą sudaryti. Taip pat manau, kad buvo suprasta kritika dėl disbalanso e, priekybos taisyklėse. Pavyzdžiui, yra skirtumas tarp mūsų investuotojų Kinijoje ir Kinijos investuotojų Europoje, skiriasi prieiga prie rinkos. Na, panašu, kad Kinai suprato kokia yra problema, bet nemanau, kad kažkas bus daroma. Na, buvo išsakyta tam tikrų minčių, bet man atrodo, kad kin, kinai ir toliau dirbs, kaip dirbo iki šiol ir gins Kinijos interesus. E, Europos verslo bendruomenė e, beje pasakė, kad Europa turi ne Kinijos problemą, bet egzistuoja Europos problema. Ir jeigu mes norime įveikti disbalansą, tai mes turime būti griežtesni ir imtis griežtesnių gynybinių priemonių. Jeigu, jeigu mes įgyvendintume savo pasiūlymus dėl rinkos e, prieigos ir gynybinių mechanizmų, tai Kinai E, suprastų. Taigi, jeigu norime kažką pakeisti šioje srityje, tai Europa turi būti griežtesnė ir griežtai taikyti savo taisyklės. Dėkoju Davidui. Dabar Salvatore Čikų. Na, grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie komplementų. Uh, nes viskas buvo um, suorganizuota tikrai labai veiksmingai. Delegacija nebuvo didelė, tačiau ji e, veikia tikrai gerai, ji puikiai atstovavo um, Europinę, Europinę, e, e, Europinį identitetą, Europos parlamentą. Aš manau, kad tikrai Pavyko puikiai pasigilinti visas numatytas temas. Ir tikrai tikiuosi, kad Liepos mėnesį pavyks susitarti dėl geografinių nuorodų. Kinija liaudės kongrese svarsto daug reformų. Kai kurios reformos tikrai aktualios ir Europos Sąjungai. Aš esu įsitikinęs, kad mes turime puikią galimybę pagerinti e, Kinijos santykius su ES. Ir dar vienas dalykas. Kaip žinia, šiuo metu tarptautinė globali padėtis yra tokia, kad e, tikrai reikėtų susitarimo su Kinija. Matome, ką daro prezidentas Trump. Jis nori pakeisti, tarsi pakeisti visą tarptautinę priekybos sistemą. Jis e, nori ją pakreipti taip, kaip įsivaizduoja jis. Na ir tikrai buvo labai naudinga apie tai pakalbėti su Kinija. nes to, šiuo metu Kinija diskutuoja ir su JAV. Viena iš stambiausių Inijos, Kinijos įmonių neseniai susidūrė su Trump e, politikos pasiekmėmis. Iš tos įmonės buvo atimta licencija. Ir iš tikrųjų tiksliau ta įmonė gavo licenciją ir kaip matome pokalbiai su Kinija ir JAV tikrai daro didžiulį poveikį. Akivaizdu, kad prezidentas Trump ieško sąjungininkų, taip pat ir Kinijoje. Tai jam svarbu ir žaidžiant savo žaidimus su Šiaurės Koreja. Taigi, tikrai manome, kad reikėtų gero išsamaus susitarimo su Kinija. Noriu padėkoti ponui Winkler. Jis tikrai labai puikiai pristatė įvykusi dialogą. Aš irgi įvykusi dialogą vertinu labai teigiamai. Ačiū, Maryčia Šakė. Ačiū, jau daug kas buvo pasakyta, bet norėčiau ir savo vardu kai ką pasakyti. Manau, kad vizitas buvo labai naudingas, tai buvo pirmasis Inta komiteto vizitas, tikiuosi, kad ne paskutinis, mus priėmė aukštų lygių, vyko atviros diskusijos, dėje kai kas e, pasiklydo vertime, tiesioginė šio žodžio prasme. Svarbiausias dalykas yra tas, kad mes tikime, manome, kad į taisyk, taisyklėmis grindžiamas požiūris į priekybą buvo labai aiškiai pabrėžtas. Taip pat kalbėjome apie plieno m, mm, pe, gamybos perviršio aliuminio ir dempingo problemas. Taip pat aptarėme mm, ir tai, kad verslo bendruomenė yra lik ir apėmusi aukso karštinė e, Kinijoje, bet verslininkai susiduria su problemomis e, Kinijoje. Ir būtų labai gerai, jeigu būtų parengta ES Kinijos strategija, kuri būtų išsami, kurioje būtų apžvelgiami ne tik inta kompetencijos klausimai, bet kur būtų apžvelgiami įvairi poslinkiai, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto, karinės pramonės rytyje, taip pat mm, tam tikros Kinijos iniciatyvos, taikos kūrimo iniciatyvos Afrikoje ir, ir panašiai. Taigi manau, kad reikėtų, kad INTA komitetas ragintų parengti ES Kinijos strategiją. Taip pat e, kalbėjome apie skaitmeninę priekybą, tai tikrai bus ta tema, kuriai reikės skirti dėmesio kovojant su protekcionizmu ir kitais apribojimais taikomais vakarų Europos verslui. Na, tai, ką mes girdėjome, mm, skambėjo logiškai, atitiko tai, ko mes tikime, ypač e, kalbant apie taisyklės, bet aš nesu tikra, ar praktika visada atitiks, atitinka pažadus ir man kelia susirūpinimą tas patikimumo trūkumas. Nors ir gerai, kad mes vykome į Kiniją, tiesiogiai kalbėjome su vyriausybės ir kitais atstovais, su komunistų partija, Vis dėlto, manau, turime skirti daugiau laiko, kad suprastume, ar tai, kas buvo pažadėta, bus įgyvendinta. Aš esu įsitikinusi, kad tas patikimumas bus pagrindinis klaustukas, pagrindinis klausimas ir pagrindinis e, svarbiausias mūsų santykių pagrindas. Taigi tiek, aš tikiuosi, kad ir toliau Kinijai skirsime dėmesio. Labai svarbu mums išsiaiškinti, kas mums e, rūpi ir ko tikimės iš jų pusės. Ačiū. Ar dar nariai norėtų pasisakyti, prašom. Ačiū, ačiū už šią išsame ataskaitą apie delegacijos, mūsų komiteto delegacijos vizitą Kinijoje. Gal galėtumėte atsakyti į tris klausimus apie šią delegaciją. Na, tuo pačiu metu E, vyk, šalyje lankėsi ir e, kin, dvišalė delegacija, vyko dvišalis Kinijos ir ES sustikimas. Ar jūs galvojote apie tą saveikumą ir strategiją dėl ES ir Kinijos santykių ateities? Ar buvo koks nors saveikumas? Taip pat noriu paklausti, apie Europos komisijos e, ataskaitą apie Kiniją. Iki šiol yra parengta tik viena tokia ataskaita. Ar apie ją buvo užsiminta? Ar buvo kalbama apie priekybos, gynybinės priemonės ir subsidijas taikomas Kinijoje? Ir dar vienas dalykas dėlė pastar, per pastarąjį PPO parlamentinės asamblėjos valdymo komiteto posėdį Kinėje nedalyvavo. Taigi per parlamentinę asamblėją Buenos Airėse buvo aiškiai pasakyta, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą su Kinija, ypač su liaudės kongreso e, deputatais, kad e, būtų pasiekta pažangos daugia šalės priekybos procese. Na, buvo užsiminta apie svarbu Kinijos ir JAV vaidmenį. Man įdomu, ar klimato kaitos aspektai taip pat buvo aptarti, vykstant diskusijoms apie daugia šalę priekybos sistemą. Manau, kad galvodami apie PPO taisyklės, turėtume ieškoti naujų būdų, kaip bendradarbiauti su Kinija. Ir aš tikrai būčiau pasirengęs čia prisimti atsakomybę. Uh, thank you. Any other interventions? I will try. Ačiū. Na, kitų norinčių pasisakyti nematau. Pas, pabandysiu sureaguoti ir pateikti uh, vieną pastabą savo vardu, ne kaip e, pirmininkas, bet kaip e, pranešėjas dėl Kinijos. Visų pirma, Helmutai, manau, kad mm, tas pirmas dalykas, kurį minėjai, yra labai svarbus. Na, tai galiu pasakyti, kad mūsų vizitai papildė Kinijos delegacijos vizitus, niekas nesutapo, mes ne, paisėme savo mandato, o dabar norėčiau pareikšti savo, savo nuomonę. Uh, Noriu kai ką pasiūlyti kitam koordinatorių posėdžiui ir vadovybei ir galbūt reikėtų apie tai pranešti ir komitetų pirmininkų suėgai. Gal negerai, kad dvi Europos parlamento delegacijos tuo pačiu metu vyksta į tą pačią šalį. Tai tikrai nėra produktyvus darbo būdas. Ir kiek suprantu, vykstant kitoms delegacijoms situacija bus tokia pati. Į tą pačią šalį vyks skirtingų komitet, parlamento komitetų delegacijos. Aš suprantu, kad parlamentas yra didelis ir aš suprantu, kad nariai ir komitetai gali savarankiškai priimti sprendimus, tačiau vis dėlto manau, kad turėdami galvoje bendrus ES interesus, vykti į tą pačią šalį, tą pačią savaitę ir skleisti žinę skirtingomis temomis, na gal nėra labai gerai. Aš manau, kad šį klausimą reikėtų aptarti per artimiausią koordinatorių posėdį ir priimti oficialius sprendimus. Na, jokių užuominų apie šaliai skirtą ataskaitą aš negirdėjau, bet mes aptarėme įvairias temas, pavyzdžiui, priekybos gynybos mechanizmus, kalbėjome ir apie Kinijos subsidijas. Viena vertus mm, labai įdomu tai, kas vyksta teisės aktų srityje, mm, kaip kokie teisės aktai svarstomi čia parlamente e, dėl prekybos gynybos mechanizmų ir taip toliau. Kinai, kinus tai domina. Kita vertus, išgirdome tam tikrų pareiškimų apie subsidijas ir apie gamybos perviršį, bet um, būkštauju, kad tai buvo tik politinės deklaracijos ir neaišku, kaip viskas bus vykdomuoju lygiu. Mes taip pat uh, gavome tam tikrų duomenų, Europos komisija susirinko duomenų po Berlyne vykusio pasaulinio forumo, kur buvo aptartas gamybos perviršio klausimas. Dabar reikia tos duomenys patikrinti, išsiaiškinti, ar jie tikrai atspindi realybę, e, bent jau plieno sektoriuje. Kinijoje padėtis labai sudėtinga ir labai sunku suprasti, kaip yra mažinami tie pajėgumai, kurie nėra konkurencingi ir kaip uh, E, kuriami nauji pajėgumai. Kaip jau sakiau, situacija sudėtinga. Trečias klausimas e, - PPO. Na, galiu pakartoti savo atsakymą į ankstesnį klausimą. Buvo pateikta daug pareiškimų, bet kol kas tie pareiškimai ir faktai nesutampa. Man atrodo, kad pagrindinė Kenijos dalyvavimo PPO problema yra štai kokia. Ar mes turime reikalą su išsivyščiusią šalimi ar besivystančią šalimi? Manau, kad PPO teisės aktai mm, per daug e, laisvai mm, reglamentuoja tą e, atskirimą E, ir, žinoma, daug argumentų nulėmė šalies dydis. Pavyzdžiui, galima sakyti, kad galbūt kaž, dalis Kinijos pakran, pakrantėse yra išsivyščiusi, tačiau kiti regionai atsilieka. Bet ir ES yra regionų, kurie dar nėra pakankamai išsivystę. Tai yra argumentas, mes taip pat turime savo argumentų. Uh, PPO visiško iškumo šio klausimu nėra ir tai labiau jiems, o ne mums suteikia pranašumų. Jeigu dar turime laiko, noriu pateikti pasiūlymą, kurį galbūt galėtume aptarti ateityje. Turiu galvoje INTA komiteto santykius su Kinijos atitinkamu komitetu. Žinoma, šalis yra didelė, bet aš manau, kad būtų galima bent jau kartą per metus susitikti, vieną kartą Briuselėje, kitą kartą Kinijoje ir taip plėtoti ryšius. Na, žinoma, Europos parlamento uh, E, tam tikros struktūros kasmet lankosi Kinijoje, bet INTA komitetas ten vyksta ne kasmet. Galbūt šį klausimą taip pat būtų galima iškelti per koordinatorių posėdį. Ar turime galimybių pasikviesti kolegų iš Kinijos atvykti į Briuselį ir dalyvauti dialogė? Aš turiu galvoje, pavyzdžiui, kažką iš priekybos ministerijos ir panašiai. Ar Galbūt e, kai komisija plėtoja dėl dialogą su priekybos atstovais e, Kinijoje galėtų įsitraukti ir INTA komitetas. Nežinau, ar tokių galimybių būtų. Ir galiausiai prisidedu prie tų kolegų, kurie dėkojo sekretoriatui už jų darbą, už parengiamąjį darbą. E, tos delegacijos vizitas praėjo tikrai sklandžiai ir veiksmingai. Jeigu daugiau pastabų norinčių komentuoti nėra, tai baigiu šį klausimą ir periname prie 18 punkto, tai yra stebėsenos grupių veikla. Uh, monitoring group for Japan. Uh. Visų pirma, Japonija. Ši grupė uh, E, suintensyvino e, savo darbą, e, nes norima pasiekti susitarimą. Ir netrukus Europos parlamentui dokumentas bus pateiktas, nes reikės Europos parlamento sutikimo. Ši grupė susitiko du kartus. Supratau, kad mūsų kolegos Silva Pereira dabar salėje nėra. Tai aš perskaitysiu jo vardu informacijos. Balandžio 25 dieną ir gegužės 5 dieną e, vyko diskusijos su susijusiomis pusėmis. Buvo diskutuota su automobilių pramonės sektoriaus atstovais, profsąjungomis, taip pat nevyriausinės organizacijomis, e, transporto, aplinkos apsaugos sektoriaus atstovais. Europiečiai e, išsakė savo Daugelis išsakė savo paramą susitarimui. Buvo sakyta, kad e, susitarimas su Japonija turės naudos, bet taip pat buvo išsakyta ir tam tikrų abejonių dėl tam tikrų elementų. Pavyzdžiui, Japonija dar nėra ratifikavusi dviejų TDO konvencijų. Dėl netarifinių priemonių jos nebuvo įtrauktas į šį susitarimą. E, Japonija turi dar įgyvendinti kai kurios tarptautinius standartus e, prieš liberalizuojant e, automobilių sektorių. Ir taip pat e, ne viskas dar išspręsta dėl kilmės vietos nurodymo. Taip pat dar reikia padirbėti su tvaraus vystimosi skyriumi. Europos uh, maisto e, produktų asociacija e, taip pat dar e, sakė, kad reikia išspręsti kai kurias ženklinimo problemas ir užtikrinti, kad būtų paisama tų pačių standartų. Toliau Meksika. Balandžio 25 dieną Inta stebėsenos grupė susitiko su Helena Kenich, vyriausia dėrybininkė Meksikos klausimais. Buvo kalbėta apie tai, kaip modernizuoti ES ir Meksikos susitarimą. Dabar suteiksiu žodį e, Inta nuolatiniai e, pranešėjai Meksikos klausimais Imakuladai Rodrygės Piniero. Ačiū, pirmininkė. Ta informacija, kurią gavome iš komisijos, buvo svarbi, mes ją jau perdavėme ir kitiems. Taip pat noriu pasakyti, kad vis dėlto frakcijos skirtingai įvertino tą informaciją. Buvo pateikta klausimų komisijai, komisija į tuos e, klausimus atsakė. Tai tiek iš mano pusės, jeigu dar kas nors neaišku, tai tikrai mane kreipkite, aš atsakysiu. Ačiū. Toliau, yra ir stebėsenos grupė JAV klausimais. Ši grupė e, su generaliniu prekybos direktoratu aptarė e, suvaržymus plieno ir aliuminio srityje gentleman's not here, but uh, we postpone or what? No, I mean, there's not much to say. Uh... Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Probably as... Uh... Kolegos iš sekretariato sako, kad įvyko uh, informacijai skirtas dialogas. Kiekvieną savaitę praktiškai padėtis uh, skiriasi. Šiuo metu salė nėra už šį klausimą atsakingo asmens. Tai gal šio klausimu ir tiek, jeigu neprieštaraujate. Dabar dėl Kinijos. Mes diskutavome su komisija šio klausimu. Aš dabar pats savo suteiksiu žodį ir kalbėsiu trumpai. Mes diskutavome komisiją prieš mūsų delegacijai nuvykstant į Kiniją. Taigi buvo aptarta darybų eiga dėl dvišalių investicijų sutarties. Mums buvo suteikta informacijos apie paskutinį darybų etapą, apie pasirengimą naujam darybų raundui. Kolegos iš Kinijos e, tarsi bando išlošti laiko, nelabai jie skuba pasiekti e, pažangos šiuose darybose. Taip pat e, vasarą numatytas ES ir Kinijos viršūnių sustikimas, jeigu neklistu, jis įvyks Liepą. Arba yra numatyta, kad toks sustikimas turėtų vykti Liepą. Na, bet e, e, ne visi tą būsimą susitikimą vertinu optimistiškai ir su didžiuliu entuzijazmu, nes paskutinis tokio lygio susitikimas net nešia kažin kokių rezultatų. Tai iš esmės tiek tokią informaciją mums buvo suteikusi komisija stebėsenos grupės susitikime. Toliau Junktinė karalystė ir Brexit. Stebėsenos grupė šiais klausimais buvo susitikusi gegužės 15 dieną, buvo pakis, pasikeista nuomonėmis apie bendradarbiavimą tarp muitinių po to, kai Junktinė karalystė pasitrauks iš ES. Pasisakys mūsų nuolatinis pranešėjas šio klausimu. Ačiū. Aš pavaduoju Godalyvę, kuri iš tikrųjų yra atsakinga šio, už šį klausimą ši stebėsenos grupė kalbėjo apie būsimą bendradarbiavimą muitinių srityje su Junktinė karalystė. Kalbėsiu labai trumpai. Mes anksčiau e, planavome pasikviesti ekspertus iš muitinių organizacijos. Jie atsisakė atvykti, sakydami, kad klausimas labai opus. Tai pas mus atvyko ekspertas Eriksen iš E, Europos politinės ekonomikos centro ir jis pasidalino savo preliminariamis mintimis. Jis taip pat kalbėjo apie būsimą galimą susitarimą, pateikė pavyzdžių apie tai, e, kaip e, vyksta bendradarbiavimas tarp Švedijos ir Norvegijos. Jis pasidalino savo turimą patirtimi. Iš tikrųjų, norint e, vežti prekes kertant sieną, tai ypač mažos įmonės e, sugaiš daugiau laiko ir patirs daugiau kaštų. Mūsų ekspertas sakė, kad labai daug kas priklausys nuo to, kokie praktiniai sprendimai bus rasti. Turiu pasakyti, kad eksperto prezentacija buvo įdomi. E, prezentaciją PowerPoint formatu turime, tai jeigu norite, ją galime persiųsti ir jums. Dar kažkas norėtų pasisakyti? Jeigu tai prašom. Ačiū labai trumpai. Aš dėja negalėjau dalyvauti toje stebėsenos grupėje, tame posėdėje ir noriu pastirauti. Ekspertas pateikė pavyzdį e, apie Švediją ar Norvegiją. Ar toks pavyzdys galėtų išspręsti Šiaurės Airijos problemą? Ačiū. Na, tikriausiai suprantate, kad viskas priklausys nuo politinių sprendimų. Jis kalbėjo apie tai, su kokiais iššūkiais buvo susidūrusios Norvegija ir Švedija. šios dvi valstybės turi labai ilgą sieną. Na, o kalbant apie Britaniją arba Šiaurės Airiją, tai čia ko gero reikėtų kalbėti tik apie tam tikrus pasienio ruožus. Prekės nejudės per sieną bet kur. Reikės iš anksto susitarti, kur gal, galės prekius rautai kirsti sieną. Kaip jau sakiau, e, priklausys viskas nuo to, kokį sprendimą, politinį sprendimą priims Londonas, Bruselis ir kiti. Ačiū, mėly kolegos. Ar dar kas nors turi klausimų apie stebėsenos grupės? Jeigu ne, tai tuomet baigime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą ir galime eiti prie kito 19 klausimo. Kaip vyksta dėrybos su e, Maroku? dėl laisvosios priekybos susitarimo ir žvejybos susitarimo. Tai paskutinis mūsų darbo atvarkės klausimas. Koordinatoriai nusprendė, po to, kai gavo pranešėjos prašymą, kad reikia gauti informacijos iš komisijos ir e, išorės veiksmų tarnybos. Vasario 20 dieną Šios abi tarnybos informavo INTA komitetą apie e, šios būsimus susitarimus. Dabar e, e, reikia atsižvelgti į 16 metų gruodžio 21 dienos Europos Teisingumo teismo sprendimą apie tai, kad būtinas laikus surenkti konsultacinį procesą. Kiek žinau, komisijos kolegija dar nėra patvirtinusi protokolų nei dėl asociacijos susitarimo, nei dėl e, žvejybos susitarimo. Turiu pasakyti, kad e, šis klausimas labai įvairialypis ir dėl to AFET, užsienio reikalų komiteto, žvejybos komiteto ir žemės ūkio komiteto komiteto nariai buvo pakviesti dalyvauti mūsų posėdėje. Nemanau, kad jie atvyko, salėje nieko nematau. Patricija Lalonk, mūsų nuolatinė pranešėja dabar pasisakys šio klausimu. Prašom, žodis jums. Sorry, but uh, I lost my glasses, so it's difficult for me. Atsiprašau, pamečiau akinius ir sunku man perskaityti, ponia pirminkė, kolegos. Dėkoju Europos komisijai ir, kitiem, ir jos direktoratams už tai, kad jie apteigiamai sureagavo mūsų kvietimą apsikeisti nuomonėmis su mūsų komitetu šio klausimu. Kaip žinote, buvo keli žingsniai žengti į priekį ir komisija baigė renkti asociacijos sustarimą ir aš suprantu, kad gausime netrukus e, tą dokumentą. Birž... E, komi... Taryba patvirtino įgaliojimus daryboms jau praėjusiais metais ir e, Teisės reikalų komitetas aptarė, kaip bus vykdo, vykdoma misija į šią šalį ir mes pritarėme šiam procesui jungtinių tautų kontekste Atsiprašau, man labai sunku perskaityti, nes tikrai tų akinių man trūksta. Ir turiu pasakyti, kad mes tiesiog turime pritarti vis šiam procesui, o aš kaip pranešėja bandysiu suvadinti savo vaidmenį. Tikrai reikia remti bandymus išspręsti visus klausimus įvairiose susitikimuose su komisija norėtume, kad būtų įvertinta situacija, kiek e, šių dokumentų rengimas pažengė į priekį ir po to reikėtų kalbėti apie e, naujas darybas dėl žvejybos. Teisingumo teismas paskelbė savo sprendimą šio klausimu E, vasario mėnesį ir reikėtų, kad komisija paspartintų darbą šiais dokumentais. Taip pat norėtume, kad būtų žvejybos sustarimų atnaujinimas įvykdytas priderinant juos prie teismo sprendimo. Na ir aš norėčiau užduoti klausimą. Pirmiausia, kokia yra situacija su asociacijos sutarimu ir kada parlamentas galėtų gauti dokumentus. Girdėjome, kad terminas yra birželio mėno. Ar taip yra iš tikrųjų? Ar bus, bus pateikta naujų e, minčių dėl įvairių konsultacijų ir galiausiai ir galite tarti žodžių apie žvejybos sustarimą, jo grafiką e, ir jo ryšį su asociacijos sustarimo. Labai ačiū. Ačiū, labai atsiprašau, kad jos rasite savo akinius. E. Dabar Žodis frakcijams, man atrodo, pirmą Marija Arena, socialistų vardu. Tikiuosi neklystu. Ačiū. Dėkoju Patricijai. Mes dalyvavome ypatingoje pasintinio klausimuose ir jungtinių tautų darbas turi susilaukti mūsų pri... paramos e, Čia INTA komitete nematau kolegų iš Žemės ūkio ar žuvinkystės komitetų čia, bet mes turėtume daugiau dirbti horizontalių būdų, e, bendrabiaudami tarp įvairių komitetų, nes mes turime siekti stabilumo savo susitarimuose su Maroku ir kalbant apie taip pat komercinius klausimus. Taip pat e, to savilumo reikia ir investuotojams, kad jie žinoti, kokie, kokiais teisiniais pagrindais jie gali dirbti, investuoti Maroke. O Marokui reikia tokių stabilių santykių su ES. Tokie e, stabilų santykiai kyla ir iš juridinio stabilumo. Mes remiamės tradicinių bendradarbiavimo su Maroku bet turime reaguoti ir teisingumo teismo sprendimą, nes sustarimas su Maroku ankstesnis buvo paskaltas netinkamu. Ypač reikia laikytis tarptautinių konvencijų ir rytų Saharos klausimų sprendimą. Yra, tai yra esminiai klausimai. Taip, Taip pat e, klausimas yra labai svarbus dėl e, žvejybos sustarimo ir žemės ūkio sustarimų. Žinau, kad šie klausimai taria, kelia problemų. Nes e, kas turi pritarti šiems sustarimams, kaip bus vykdomas konsultacijos. Šiandien yra pateikta įvairių pasiūlymų tiek iš komisijos, tiek iš Maroko valdžios pusės. Manau, kad mums reikia daugiau skaidrumo šiame darbe. Ir aš norėčiau pasakyti, kad nuo tada, kai pritarimo tas procesas kelias problemų, reikėtų išsiaiškinti teismo poziciją šiuo klausimu. Dėl to, kaip tas e, pritarimas turi būti pateiktas e, besidarančių pusių. Kad pasiektume tą teisinį stabilumą, reikia teismo pozicijos. Ir to reikia prieš tai, kol mes galėsime balsuoti dėl šio sustarimo. Reikia išgirsti teismo atsakymą. Ar konsultacijų procesas, kuris buvo vykdomas tarp Maroko ir komisijos, atitinka tą pritarimo procedūrą, ko reikalauja Teisingumo teismas. Na, ir paskutinis klausimas - terminai. E, žemkystės susitarimas baigė galioti 14 birželio. Dabar yra gegužės vidurys. Jeigu mes dirbsime pagal mums numatytus terminus, nemanau, negalime dirbti už uždarų durų. Mes turime dalyvauti diskusijose su Maroku taip pat. Jeigu parlamento pozicija bus pateikta iki birželio 14 dienos, tai galima padaryti, reikia veikti greičiau ir skaidriau. Iki 14 Liepos reikia e, dirbti greičiau ir Ir paskutinis dalykas, kai kurie kolegos e, sako, kad teismo sprendimas kelia pavojų santykiams tarp ES ir Maroko. Aš norėjau tiems kolegams pasakyti, kad laikytis teisingumo tai nereiškia, kad tai kelia problemų sustarimui. Priešingai, jeigu nesilaikysime teisingumo, tai tuomet kils problemų sustarimui su Maroku. Todėl tai manau, kad reikia reikalauti, kad mes turime šiame parlamente gerbti teismo nepriklausomumą ir jo sprendimus. Ačiū. Toliau kolega Helmut Scholz. Aš maniau, kad žalieji anksčiau už mus kalbės. Mūsų šešėlinio pranešėjo nėra, bet aiškiai noriu pabrėžti. Ir pratesant ponios arenos pastabas reikia pasakyti. Teisingumo teismo sprendimo ignoravimas nėra priimtinas. Mums, mūsų frakcijai. Aiškiai pasakyta, kad konsultacijos turi vykti dėl ir pritarimas, o pritarimas reiškia kad reikia, kad konsultuotis su tarptautiniu mastu pripažįstama struktūra, tai yra vakarų Saharos žmonės, jie yra e, atsakingi už save. Kol su jais nebuvo konsultuotas ir jie nepritarė, negalima tęsti toliau šio darbo. Tai yra problema. Aš norėčiau išgirsti aišku atsakymą iš komisijos, nes praėjusią kartą neišgirdome to atsakymo kaip čia bus toliau ir, ir toliau bus ignoruojamas teisingumo teismo sprendimas, nes žinoma, kad prekybos santykiai su Maroku, žvaigždystės sustarimas su, su Maroku, galbūt mm, naujas sustarimas dėl visapusiškų ekonominių ir prekybos santykius yra svarbus taip pat ir vakarų Saharo žmonėms turime laikytis tarptautinės teisės ir čia noriu šiandien išgirsti aišku atsakymą. Labai ačiū, atsiprašau, kad e, neteisinga tvarka suteikiau žodį, dabar kolega Buchner, prašom. Labai ačiū. Norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką komisijos rekomendacija dėl e, darybinio mandato uh, iš esmės skiriasi prancūziškoje ir angliškoje versijoje. Angliškoje versijoje kalbama apie vakarų Saharo žmonės, na, o prancūziškame e, tekste kalbama apie uh, populiaciją, vakarų Saharos regiono populiaciją. Vienu atveju kalbama apie to regiono gyventojus, o kitu atveju apie žmonės, kurie e, tarsi iš ten kilę arba kurie turėtų ten gyventi. Kaip taip gali būti? E, kodėl skiriasi e, prancūziška ir angliška versijos? Kodėl yra tokių esminių skirtumų? Kodėl vienur žmonės, kitur populiacija? Antra, kodėl skiriasi žemės ūkio susitarimas nuo žvejybos susitarimo. Vienu atveju tiesiog kalbama apie kilmės vietos taisyklės pakoregavimą, tai yra žemės ūkio susitarimas. Na, o žvejybos susitarime vėlgi kalbama apie vakarų Saharos populaciją. Dėrybos turi vykti rabate ir Briuselėje. Kaip vietiniai gyventojai gali atvykti į rabatą, jeigu jie patiria tokias represijas? Kaip iš viso tai yra įmanoma, kad komisija derasi pagal Maroko teisę? Taip negali būti. Mes į šį procesą turime visapusiškai įtraukti vakarų Saharos gyventojus. ir jeigu nesilaikoma Europos teisingumo teismo reikalavimų, tai kaip toks susitarimas gali galioti? Ponas Winkler pats pradžioje kalbėjo apie Europos teisingumo teismą. Ir tai nėra kažkoks tai teisingumo teismo prašymas, tai yra sprendimas. E, jeigu jo bus nesilaikoma, tai turės teisinių pasiekmių. Saugia. Ačiū, turime kitus norinčius kalbėti. Dabar socialistų vardu David Martin. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai noriu pritarti kolegų nuomonė. Žinoma, mes norime kaip galima geresnių santykių su Maroko karalystė bet lygiai taip pat turime gerbti tarptautinę teisę ir Europos teisę ir mažumų teisės. Reikia rasti čia pusiausvyrą. Noriu pabrėžti, ką kolegos pabrėžė. Kalba ne tik apie kelių žodžių startėje pakeitimą, o apie pačios praktikos pakeitimą. Kadangi mes iki šiol nieko nesugebėjome padaryti dėl tų prekių, kurios parduodamas iš Izraelio okupuotų teritorijų. Tai ką gali komisija padaryti, kad užtikrintų mus, kad jeigu pakeisime santykius tarp ES ir Maroko, kad būtų laikomis e, teisingumo teismo sprendimą, kad galėsime atsekti patikimai tas prekes, kurios e, parduodamas iš vakarų Saharos ir užtikrinti, kad žmonės vakarų Saharoje gautų naudos iš, tų, iš prekybos tomis prekėmis ir gamtinių išteklių naudojimo. Ir Antras klausimas, kaip sakė Helmut Schultz, mums reikia komisijos aiškaus atsakymo, su kuo jie iki šiol konsultavosi, reikia aiškaus pareiškimo, su kuo jie kalbasi ir su kuo nesikalba. Ačiū. Kolega Marčelėzi. Muchas eh, gracias. E, labai ačiū. Aš taip pat norėčiau pritarti kad ES ir parlamentas turi laikytis savo įstatymų, šiuo atveju laikytis teisingumo teismo sprendimo. Tai susijęs su ES autoritetu, juk taip pat koks bus mūsų autoritetas, jeigu matome šį darybų procesą. Šį klausimą jau kelti ne vieną kartą ir norime aiškaus atsakymą iš komisijos pusės. Teisingumo teismo sprendimas labai aiškiai sako, kad tam, kad būtų šis susitarimas sudarytas, reikia vakarų Saharo žmonių pritarimo. Nereikia, neužtenka vien tik konsultacijų, reikia jų pritarimo. Taigi turi vykti konsultacijų procesas, kuris vyksta, bet tai yra procesas tarp Briuselio ir Rabato. Žinome, kaip čia viskas eina. Vyksta. vyksta dauguma vakarų Saharos žmonių negali netgi nuvykti į rabatą ir nuvykę negali e, lengvai ir aiškiai kalbėti apie visą procesą. Tai yra tarptautinė problema. Tai norėčiau sužinoti, kokiu mastu komisija sugeba vykdyti atviras skaidrės konsultacijas su tais žmonėmis, užtikrinant, kad būtų gautas jų pritarimas. Taigi, kaip jūs ketinate gauti vakarų Saharos regiono žmonių pritarimą? Kitas dalykas – dėl e, Teisingumo teismo sprendimo dėl žuvininkystės sustarimo 66 dalyje sprendime sakoma, kad Marokas atmeta idėją, kad e, reikia pripažinti vakarų Saharos suverenumą. Bet teismas laiškiai sako, kad Marokas negali būti galtinį sprendimą priimanti šalis, tokios koncepcijos nėra, taigi jūs deratės su uh, Maroku, bet Marokas neturi suverenumo tos teritorijos atžvilgių. Taigi tas kitas klausimas. Tai turi būti susitarimo pagrindas tarp ES ir Maroko, jeigu kalbėsime apie vakarų Saharą. Tai yra fundamentalus klausimas. Kaip ir sakė Marija Arena, mes, mums reikia teismo nuomonės dėl to, kas vyksta dabar. Parlamentas negali užimti pozicijos, jeigu nebusime visiškai tikrai, kad viskas daroma teisingai, nes metų metus šio klausimu vyroja teisinis netikrumas. Na, o dabar Galicijos ar Kanarų žvėjai žvejoja tose vandenyse. Ta žuvis atvežama, bet kam iš to nauda? Tai kartuoju, Tai yra ES patikimumo ir autoriteto klausimas. Aš norėčiau, kad ES pateiktų mums aiškius atsakymus. Labai ačiū. Ir paskutinė ponė Minar. Ačiū pirmininkė, jau kalbėjome apie teisingumo teismo sprendimą, jis aiškus. Žvinkystės sustarimas su va Maroku netaikomas vakarų Saharai tol, kol jų gyventojai tai aiškiai tam nepritars. Komisija neturi tokio pritarimo ir netrodo panašu, kad jį gautų. E, komisija nekalba apie okupuotus žmonės. Norėčiau, kad komisija mums pasakytų, ar jie ketina laikytis e, teismo sprendimo ir siektų vakarų Saharos žmonių pritarimo šiam sustarimui. Turiu pabrėžti. E, JAV ir kitos šalis yra susitarę su e, Maroku be vakarų Saharo žmonių pritarimo. Pasirodo, tai yra manima. Taip pat e, e žmonės e, Marokė kenčia dėl e, nuo žmogaus teisų pažeidimų. Rifai, rifų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 Merci, monsieur le président. Uh, je me présente, Christian. Ačiū. Pirmininkė, aš esu Kristijan Hubo, esu Marė generalinio direktorato atstovas. Mes sprendžiame žuvininkystės klausimus. Taigi kalbėsiu tik apie žvejybos susitarimus. Aš taip pat esu atsakingas ir už dėrybą su Maroku. Na, trumpas priminimas. Komisija dirba nuolat. Uh, nors dėrybos ir prasidėjo mm, balandžio 17 dieną, mes dirbame kasdien, stengiamės rasti sprendimą, kuris atitiktų teismo sprendimo išvadas. Ir noriu priminti, kad teismas savo išvadose sako, kad e, žvejybos susitarimas yra mm, galioja tik e, Maroko e, vandenyse. Tai reiškia, kad tai, į tai neįeina vakarų Saharos vandenys, teritoriniai vandenys. Tai reiškia, kad mes dabar ieškome sprendimo, kuris suteiktų galimybę laikantis teismo sprendimo raidės ir, ir dvasios e, toliau vykdyti žvejybos veiklą. Kaip jūs ir sakėte, šiuo metu yra susikloščiusi teisinio nestabilumo situacija ir tai turi didel, didelio ekonominio ir socialinio poveikio. E, jis jį junta ir pakrantės gyventojai, kurie gyvena e, iš to sustarimo. Taigi, e, kol kas mes šiek tiek trypčiojame vietoje, nes turime rasti turime iš naudojamų priemonių pasirinkti tokias, kurios turėtų identišką e, teisinį poveikį tarptautiniuose sustarimuose. E, komisija mano, kad skirtingai nei asociacijos sutarime ir keičiant pirmą ir ketvirtą protokolus, žvejybos susitarimas, kuris šiuo metu galioja ir kuris, kurį teismas vertina kaip galiojantį, bet tik e, Šiaurės vandenyse, tai yra senas susitarimas. Per tą laiką buvo patvirtinta nauja sutartis, Lisabono sutartis, taigi jau dabar turime ne bendrijos ir Maroko karalystės, bet sąjungos ir Maroko susitarimą. Ir tai turi tam tikrą poveikį. Taip pat kitas dalykas, e, 2013 metais buvo iš esmės reformuota žuvininkystės politika. Tai vyko po to, kai buvo pasirašytas dabartinis sustarimas. Taigi reikia, kad sustarimas su Maroku būtų pritaikytas, suderintas su mūsų bazinio reglamento principais ir taisyklėmis. O tas reglamentas iš esmės numato indėlį į tvarę žvejybą, ten nustatyti tam tikri tikslai, taip pat tai siejasi ir su žmogaus teisėmis. E, Taip pat yra kalbama apie tam tikrus žuvininkystės valdymo klausimus. Kalbama apie tai, kad e, sąjungos laivynui neturi būti taikomos kitokios sąlygos negu trečiųjų šalių laivynui. Visi šie elementai e, rodo, kad mums reikia naujo e, susitarimo dėl tvarios žvejybos. Ir dabar svarstome, ar Čia reikia analogijos su sistema, e, kuri taikoma žemės ūkio valdymui asociacijos sustarimuose. Mes manome, kad e, reikia sudaryti susitarimą, žinoma, apsikeičiant laiškais ir reikia protokolo bet iš tikrųjų ne teismo sprendimas reikalauja, kad protokolas būtų e, atnaujintas. Ne, to reikia todėl, kad dabartinis protokolas baigs galioti šių metų Liepos 14 dieną. Taigi mes dabar rengėme jį ir taip pat atsižvelgėme į tarybos suteiktus įgaliojimus dėl dėrybų dėl naujo protokolo. Taigi Mm, šiuo metu yra susikloščiusi tokia situacija, kai mes turime apsikeisti nuomonėmis su partneriais Marokė dėl trijų elementų. Dabar dėl principų yra trys svarbiausi elementai. Visų pirma, tai yra taikymos ryties nustatymas. Taikymos rytis apriepia e, vandenis, e, vakarų Saharos vandenis ir Žinoma, turime atsižvelgti į Maroko e, suverenitetą ir nepriklausomybę savo teritorinėse vandenyse. Mums reikia atsižvelgti į principus, kurie būtų ir ribojantis, bet kurie ir neprieštarautų teismo sprendimui. Antras dalykas - nauda atitinkamamiems gyventojams. Aš kal, čia kalbu apie populaciją, tai yra terminas, kuris vartojamas tarybos suteiktose dėrybiniuose įgaliojimuose. Jūs turbūt žinote, kad e, žvejybos susitarime yra numatomas tam tikras vokas, ten mokama už prieigą prie vandenų, mokama už veiklą, operatoriai moka už galimybę veikti ir taip pat dar mokama yra ir už regioninę politiką Taigi tai yra trys dalykai ir siekiame, kad tarp tų, iš tų trijų elementų būtų perskirstomos pajamos atitinkamiems gyventojams. Ir visi tie, turime dar atsižvelgti ir visus kitus procesus, kurie vyksta ir apie kuriuos jūs užsiminėte. Ir dar vienas dalykas, kurio nėra dabartinėme susitarime, bet kurį siūlysime naujame susitarime, tai yra peržiūros nuostata, kurią būtų galima pritaikyti, jeigu to pareikalautų tam tikri rezultatai. Toliau nauda nauda gyventojams. Dabartinėme protokole yra numatoma sektorinė parama E, kurią stebi vadinamoji mišri, stebimas vadinamasis mišrus komitetas. Ir mm, čia remiamasi programa, kurią iš pradžių pateikė Marokas ir kurią patvirtino e, mišrus komitetas, kuriame, į kurio sudėtį įeina ir Europos Sąjunga. Taigi yra tikrinama, ar visi laikomasi visų parametrų. Taip pat e, buvo atlikta ir ex post ir ex, ex ante analizė Maroko sustarimo atžvilgių ir mm, buvo padaryta išvada, kad daugiau nei 60 procentų sektorinės paramos buvo e, pa, mm, panaudota e, atitinkam Maroko regionui, subregionui. Taigi mes stengiamės ieškoti sprendimų dėl priemonių ir dėl įvairių parametrų, kuriuos dabar minėjau. Ačiū. Uh, for... Labai ačiū už šios komentarus. Ponas Pero Depinik taip pat yra iš komisijos, iš karto jums suteiksiu žodį. Labai ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Aš trumpai papasakosiu, kas vyksta su asociacijos susitarimo keitimu. Kaip žinia, buvo pasikeista laiškais sausio pabaigoje. Bus būtent tokia susitarimo forma. Tie produktai, kurie yra iš vakarų Saharos, jiems bus taikomi tokie patys reikalavimai ir taisyklės kaip ir produktams iš Maroko. Kalbant apie asociacijos susitarimą ir ten esančias kilmės e, vietos nuostatas, tai jos bus taikomos ir produktams iš vakarų Saharos. Na ir taip pat Maroko, Maroko institucijos stebės, kaip laikomasi susitarimo. Yra būtina atsižvelgti padėti vakarų Saharoje. Ir būtina spręsti, padėti spręsti konfliktą vakarų Saharoje. Paskutinio susitikimo metu buvo kalbėta apie tai, kaip finalizuoti komisijos pasiūlymą tarybai. Taip pat yra rengiama ir ataskaita apie tai, kokį poveikį turės šis sustarimas vakarų Saharai. Taip pat yra e, ruošiamasi konsultacijų procesui su, ši, su šio regiono gyventojais. Techninio prasme darbai baigti Dabar komisijos kolegija turėtų patvirtinti e, pasiūlymą dėl tarybos sprendimo dėl šio susitarimo pasirašymo po to, kai bus pasikonsultuota su Europos parlamentu ir bus pridedama ir ataskaita. Tai atsitiks per artimiausias savaitės. Šis dosie, kurį pristatė Kristian Rambo iš generalinio jūrų direktorato, yra kitoks negu kad sustarimas žvejybos e, srityje. Aišku, yra tam tikrų vienodų elementų, kalbama apie tą pačią šalį. Taip pat kalbame ir apie tai, kad sustarimas bus taikomas vakarų Saharai. Jeigu turite klausimų, tai galėčiau juos atsakyti. Aš dabar kalbėjau tik apie viską tik iš procedūrinės pusės. Ačiū. Netrukus suteiksiu žodį komiteto nariams, bet prieš tai e, išorės veiksmų tarnyba. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė dėl išorės veiksmų tarnybos, tai iš principo mes esame susiję, kai kalbam apie aspektus susijusius su konsultacijomis su atitinkamais gyventojais e, e, pagal prancūzišką versiją, su atitinkamais gyventojais pagal anglišką versiją dėl žemės ūkio sustarimo atnaujinimo. Ir šią prasą, prasme mes e, dirbame su komisija kartu šiuo konkrečiu klausimu. Šios konsultacijos, kaip žinote, vyko. Konsultacijų rezultatas bus įtrauktas į ataskaitą, kuri lydės dokumentus, kurie bus pateikti tarybos tvirtinimui, taip pat ir Europos parlamentui, siekiant parlamento pritarimo. Aš dabar galiu Jums tik tai pasakyti. Mums e, užduotis yra Tai yra e, kaip galima plačiau apriepti tą e, susijusią šalį, nes e, šis sustarimas dėl žemės ūkio yra techninis, komercinis, o politinė prasme mes turime kaip galima plačiau dirbti su pilietinė visuomenė ir dirbame šioje srityje. Mes, žinoma, atkreipiame dėmesį ir į konsultacijas, kurias vykdė Maroko valdžia su regiono atstovais. Mes atsižvelgime į tą dimensiją, bet mes turime atkreipti dėmesį į tai, kiek mes įtraukėme tų e, regiono žmenių, politinių ir visuomeninių organizacijų. Nes e, darybos šiaip vyksta jungtinių tautų kontekste. Taigi galima, kaip galima daugiau uh, na, pašnekovą įtraukti į šias konsultacijas, nes e, kiek tai liečia juos tas pakeitimas. E, nemažai e, kol kas e, organizacijų neatsiliepia į mūsų kvietimą dalyvauti konsultacijose. Tas kvietimas vis dar galioja. Mes norime kaip galima plačiau įtraukti e, regiono pašnekovus, Ir žinoma, mes norime, kad šis procesas vyktų kaip manams skaičiau, nes jis yra pakankamai sudėtingas. Lab... Labai ačiū. Yra ir daugiau norinčių pasisakyti. Marija Arena, prašom. Ačiū, ačiū už suteiktą informaciją. Na, taip, akivaizdu, kad turime asociacijos susitarimą ir žvejybos susitarimą. Na, sakyčiau, kad na, žvejybos susitarimas iš esmės galbūt nėra glaudžiai susijęs su INTA komitetu, jis susijęs su PEŠ komitetu, bet vis dėlto teismas prašo nuoseklumo reaguoj mūsų reakcijose. Uh, Todėl manau, kad svarbu šį klausimą nagrinėti horizontaliau, o ne tik atskiruose komitetuose. Turiu keletą klausimų, reaguodama į atsakymus dėl žvejybos ir dėl asociacijos sutarimų. Na, komisija ir Maroko institucijos aiškiai apsisprendė į teismo klausimus atsakyti pas, štai kaip, na, Iš esmės teismas teigia, kad susitarimai yra teisėti, tačiau jie yra teisėti esant tam tikroms sąlygoms kalbant apie žemės ūkio susitarimą arba asociacijos susitarimą, jeigu mm, manoma, kad e, vakarų Sahara įeina į tuos susitarimus ir komisija taip ir nusprendė, nusprendė nepalikti vakarų Saharos nuo šalyje, tai tokia hipotezė yra įmanoma. Tačiau vis dėlto yra sakoma, kad bus dirbama su vakarų Saharos teritorija, įskaitant ir vandenis. Reikėtų neužmiršti, kad iš esmės 90 procentų e, žmonių ten žvėjoja. Taigi dabar iš esmės yra pasakoma, kad žvejybos sustarimas galioja, bet jis galioja tik 10 procentų. Bet komisija juk tai žinojo iš karto, kai tik buvo pasirašytas protokolas, Maroko institucijos visiškai skaidriai jums pateikė žemėlapį tų vietų, kur bus suteikti leidimai. Ir tose žemėlapiuose buvo pažymėtos tai ir vakarų, Sahara, vakarų Saharos vandenys. Taigi jūs e, tai žinojote. Ir tuo metu nebuvo teismo pozicijos ir tai reiškia, kad buvo daroma tai, kas nebuvo visiškai teisėta, bet nebuvo teismo sprendimo. Dabar turime teismo sprendimą ir nusprendėme, kad na viskas, to daugiau dalyti negalime. Taigi aš šiek tiek būkštauju dėl to, kad jūs anksčiau žinojote viską, bet nusprendėte tęsti, o dabar man neramu, kad ar tikrai tai, dėl ko jūs susidėrėsite, atitiks teismo sprendimą, tai ko prašo teismas. Taigi manau, kad mm, norint suprasti, ar tai atitinka teismo sprendimą, reikėtų paklausti teismo, ar tikrai taip yra manau, kad reikėtų čia juridinio proceso, o ne politinio proceso. E, na, vakarų, vakarų Saharos statuso pro, pro, klausimas yra politinis ir mes negalime vakarų Saharos klausimo spręsti per žvejybos ar žemės ūkio sutarimus. Mums reikėtų galvoti apie jungtinių tautų procesą. E, Bet svarbiausia, kad sustarimas atitiktų bent jau minimumą to, ką sako teismas. Ir jūs dabar sakote, kad numatyta peržiūros nuostata. Man tai kelia nerima. Ar ne per. Ar, per, ar nebus taip, kad per peržiūros nuostatą mes stengsime atitikti tai, ko prašo teismas? Aš noriu, kad atitikimas būtų įtvirtintas jau dabar, o ne per peržiūros nuostatą. Taigi, uh, kai bus gautas sutikimas dėl žvejybos susitarimo. Aš kiek suprantu, kad jūs numatote čia specialų voką ir, ir finansų paskirstimą, bet dėl sutikimo noriu paklausti ir geriau suprasti, kaip viskas vyks. Ar konsultacijos, kurios vyksta dabar, tikrai virs realiu gyventojų sutikimu, tų gyventojų, kurių gyvena vakarų Saharoje ir kurių vandenimis bus naudojamasi. Ir tą patį galiu pasakyti ir apie žemės ūkio sustarimą. Ir norėčiau sužinoti, ar būtų įmanoma ir kiek žinau buvo numatoma, ar būtų įmanoma e, kažką patvirtinti be parlamento ratifikavimo. Aš manau, kad tikrai būtų labai blogai, jeigu toks sutarimas būtų primestas ir tai būtų padaryta be Europos parlamento ratifikavimo. Mm, taigi norėčiau paklausti, kaip bus vykstant dėryboms tarp e, komisijos, tarybos ir Maroko institucijų. Ar tikrai gali būti nuspręsta kažkada neprašyti parlamento ratifikavimo? Labai ačiū. Mačiulėsi, prašom. Ačiū. Na, atvirai pasakysiu, mane pribloškė e, pateiktas atsakymas. E, na, iš esmės to atsakymo nebuvo. Nebuvo atsakyta į klausimus, e, kurie čia buvo pateikti, pavyzdžiui, nebuvo atsakyta į klausimą apie sutikimą. Mes laukiame labai iškaus atsakymo apie teisinį pagrindą, kurį naudoja mišus komitetas Mm, taigi, iš esmės, atsakymų nėra, o manau, kad parlamento nariai nusipelno atsakymų ir visiškai normalu tokius atsakymus išgirsti mm, šioje salėje. Taip pat mane šokiravo žodis, kurį vartoja Europos komisija. Na, mes turime teismo sprendimą ir, mm, na, manau, kad reikėtų kalbėti apie vakarų Saharos tautas Šiandien girdėjau apie gyventojus, apie vietos gyventojus, apie populaciją, tačiau niekarto neišgirdau termino vakarų Saharos tautos. Aš manau, kad reikėtų grįžti prie to, kas, kas pasakyta teisingumo teismo sprendime. Ir m, mm, iš tikrųjų e, yra sakoma, apie tam tikrą Maroko suverenitetą, o po to jūs kalbate apie pietų regionus. Tai yra tikrai labai blogai ir tikrai netai yra pasakyta Teisingumo teismo sprendime ir kitas e, atstovas sakė, kad tai yra teritorija, kuri yra atskira ir kitokia. Taigi čia būtų, čia yra tas pats, lik apie Krymą kalbėtume kaip apie Rusijos provinciją, o dabar mes taip pat kalbame apie vakarų Saharą. Ir dabar dėl to antro Na, tikiuosi dabar antro atsakymų raundo. E, tikiuosi, kad išgirsime tos atsakymus, bet jeigu ne, tada, manau, mūsų komitetas turėtų e, raštu nusiųsti labai aiškių klausimų, pavyzdžiui, apie apsikeitimą laiškais, kokiu teisiniu pagrindu tai buvo daroma, taip pat kokia yra mišaus komiteto ar mišios komisijos e, sudėtis, taip pat kokiu pagrindu jį dirba. Manau, kad Svarbu tai suprasti tiems parlamento nariams, kurie skaitė Teisingumo teismo sprendimą. Aš taip pat norėčiau išgirsti, kaip jūs ketinate užsitikrinti sutikimą. Noriu išgirsti atsakymą. Jūs sakėte, kad ketinate išplėsti konsultacijas, bet nekalbate apie sustikimą. Iš tikrųjų yra mm, na, iš tikrųjų ne visi suprato, ko čia norima, ko siekiama. Jūs ne, nekalbate apie vakarų Saharos tautas. Aš norėčiau išgirsti aišku, tikslų ir skaidrų atsakymą ir taip pat norėčiau šiek tiek pagarbos parlamento nariams. Ačiū. Merci beaucoup. Na... Labai ačiū. Toliau panas Šolts. Ačiū. Noriu kalbėti aiškiai. Nenorėčiau kartoti to, ką jau pasakė kolegos, bet prašyčiau išorės veiksmų tarnybos patikslinti. Kaip vyksta bendravimas su žmonėmis iš vakarų Saharos? Jūs sakėte, kad jie neatvyksta į rabatą, nebendradarbiauja. Uh, bet iš tikrųjų yra būtina e, gauti tų žmonių sutikimą, jų atstovų sutikimą. Toks yra Europos teisingumo teismo sprendimas. Kol tas sutikimas nėra gautas, dėrybos negali būti tęsiamos, negalima e, patvirtinti tų sustarimų be vietos žmonių pritarimo. Antra, ar jūs konsultavote su taryba ne vien tik Europos parlamentas, bet ir taryba yra viena iš teisėkuros institucijų. Kokia yra tarybos pozicija, koks jos požiūris į šias dėrybas? Ir jeigu nėra aiškios tarybos pozicijos, ar jūs prašėte naujų dėrybinių mandatų dėl visos procedūros, dėl dėrybų? Tikrai pritariu Marijai Arenai, mums reikia horizontalaus požiūrio, sprendžiant visas šias problemas, nes jos labai sudėtingos. Aš tikiuosi, kad jūs galite atsakyti iš šios klausimus. Pane Magerinė yra sakiusi, kad mūsų išorės veiksmai, ES išorės veiksmai turi pastarnauti tam, kad būtų išvengta konfliktų arba kad jie būtų įveikti, bet jokių būdų negalima kurti naujų konfliktų. Ačiū, Klaus Buchner. Ačiū, ponas Šulc jau pateikė tą klausimą, kurį ir aš norėjau pateikti. Labai ačiū. Pone Minė, Minė, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė kiti kolegos. Pritariu, kad būtina gauti skubiai atsakymus. Taip pat aš norėčiau aš priminti savo ankstesnį klausimą. Tikiuosi, kad ir tą klausimą bus atsakyta. Pane Lelong. Ačiū, manau, kad daug kas buvo pasakyta, daug įdomių dalykų. Iš esmės tai atitinka tai, kas buvo pasakyta vakar, pono Anskoler. Na, aš norėčiau pakalbėti apie terminus. Mums e, neišgirdome atsakymo. Buvo pasakyta kažkas apie birželio mėnesį, bet man kyla klausimas, ar taip ir bus. Ar bus tai pateikta parlamentui birželį, bet bijau, kad tai bus pateikta tik rugsėjį. Pono kole vykdomas procesas vyksta taip. Rugsėjo mėnesį jis pateiks, ar spalio mėnesį jis pateiks savo ataskaitą. Uh, ir aš manau, kad būtų įdomu tuo pačiu metu, maždaug tuo pačiu metu, panagrinėti abu dosie, jeigu juos tai būtų galima pavadinti. Reiks priimti sprendimus dėl žemės ūkio ir žuvininkystės susitarimų paraleliai su jungtinių tautų procesu. In an order that you Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams. Jūs pasisakykite patys tailės tvarka, kurią norite. Ačiū. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti. Generalinis mokesčių direktoratas, kuris atsakingas už mokesčių klausimus, ko gero truputį supainio klausimus, nes e, šiuo metu vyksta e, susitikimas su tarybos atstovais irgi šio klausimu. Dabar dėl teisinio pagrindo. Kalbant apie asociacijos sustarimo pakeitimą, tai mes vadovaujamės tomis sąlygomis, kurias nustatė Europos teisingumo teismas norint išplėsti susitarimą ir vakarų Saharos regionui. Aišku, sprendimą galima interpretuoti vairiai. Nėra šimtų procentų aiškių gairių apie tai, ką reikia padaryti, ko negalima daryti, kokie apribojimai taikome. Asociacijos susitarime. Asociacijos susitarimas nesukuria prievolių uh, vakarų Saharai, šiam, šio regiono žmonėms ir populiacijai. Mes e, šiam regionui suteikėme galimybę pasinaudoti lengvatomis be muitų, e, e, išvežti į ES tuos produktus, kurie pagaminti vakarų Saharoje. Konsultacijų proces, procesą jau atliko išorės veiksmų tarnyba ir mums buvo įdomu sužinoti, ką mano vakarų Saharos e, gyventojų atstovai. Ar jiems tiktų toks sustarimas ar ne? Ir niekas nesakė, kad ne, mums tai net neštų jokios naudos. Niekas nesakė, kad tai e, padarytų neigiamą poveikį ekonomikai, darbo vietoms arba plėtrai. Buvo išsakyta politinių, o ne ekonominių priežasčių. Mes norime toliau dėrėtis dėl priekybos susitarimo. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad lengvatos ir preferencijos bus taikomos ir vakarų Saharos regionui. Kalbant apie žmonės, gyventojus ar populiacijas. Na, viskas tiesiog priklauso nuo pasirinkto termino. Žodis people į prancūzų kalbą gali būti verčiamas ir kaip people ir kaip population. Ir kaip apibriežti, kas gyvena vakarų Saharoje kas yra vakarų Saharos žmonės ar tie, kas ten gyvena, ar kurie iš ten kilę, iš tikrųjų praktiškai nemanoma apibriežti, kas tai yra. Europos komisija ar išorės veiksmų tarnyba taip pat negali atlikti referendum, surenkti referendumą tome regione, mes tam neturime kompetencijų. Mes tiesiog galime veikti kiek įmanoma atviriau, išklausyti, ką mano patys žmonės. Na ir galiausiai, jeigu kyla kažkokiu tai problemu, tai tame turės spręsti teisingumo teismas. Kaip mes vertiname padėtį, tai atsakomybė tenka komisijai. Mums reikia atsakyti klausimą, ar vakarų Saharos žmonėms bus geriau ar blogiau, jeigu jie, jie galės naudotis tokiamis lengvatomis. Ir ar tai būtų geriau padaryti dabar, ar atidėti, ar reikia laukti N metų, e, nors per tuos N metų vyrautų ir toliau netikrumas. Taigi, į tos klausimus reikia atsakyti. Tiek iš mano pusės. Jeigu jūs turite dar kokiu nors klausimu, tai tikrai galite į mus kreiptis. Daugelis mano minėtų elementų pateko ir ataskaita apie tai, e, kokią naudą duoda konsultacijos. Ataskaita bus gana išsami, ten bus daug detalių. Aišku, jūs ten negalite e, tikėtis e, kažko labai labai ypatingo nes nebuvo, nebuvo taip jau lengva surinkti informacijos, bet ten yra naudingų elementų. Dabar dėl konkrečių laiko terminų. Be abejo, komisijos kolegija turėtų patvirtinti e, pasiūlymą, čia nieko ypatingo, tai turėtų būti padaryta birželio mėnesį, paskui reikės laiko dokumentui išversti ir tuomet kolegija dokumentą patvirtins. Tai kažkiek laiko užtruks. Daug kas, na, priklauso nuo tų techninių elementų. Mes manome, kad vėliausiai e, Liepos vidury pasiūlymas jau turėtų pasirodyti. Birželio vidury turėtų pasiūlymas pasirodyti. Na, o kaip toliau bus viskas svarstama, na, tai priklausys nuo Europos parlamento ir tarybos. Beje, dar buvo vienas klausimas apie laikiną taikymą. Kaip žinia, komisijos narė Malmström jau išsakė savo poziciją dėl priekybos susitarimų laikom, laikino taikymo. Komisijos narė pareiškia, kad ji neketina siūlyti laikiną tvarką taikyti priekybos susitarimų, nebent tai būtų daroma išskirtiniais atvejais. Uh, bet tam reikėtų gauti iš ankstinį parlamento leidimą arba pritarimą. Asociacijos susitarimas šiuo atveju irgi yra kaip priekybos susitarimas. Na ir atitinkamos institucijos turės spręsti, kaip geriausia taikyti, laikytis nuostatų dėl laiko terminų ir ką daryti su dabar galiojančiais susitarimais. Ačiū. Generalinis Marė direktoratas. Ačiū pirmininkė dėl žuvininkystės. Dėkuoju kolegai Fernando, kuris atsakė į klausimus, kurie susiję su dviem susitarimais ir darybomis. Grįžtant prie žuvininkystės ir užduotų klausimų iš pradžių sakiau, kad teismas sakė, kad susitarimas yra e, teisėtas, tačiau jis netaikomas e, Vakarų Saharos teritorijai. Komisijos ketinimai dėrybose ir aišku, žinojame, kad nei taryba, nei, e, nei parlamentas nepritartų e, taikymui šios strimo vakarų Saharai, ir todėl aš pasakiau, pristačiau, kad, pasakiau, kad komisijai reikia naujo sustarimo. Mes tarptautiniu mastu esame įpareigoti ir sąjungoje taip pat pagal sąjungos politiką, kuri aiškiai sako, kad reikia vykdyti tvarę žvininkystę, tvarę žvejybą. Tai yra esminis elementas mūsų darbe. negalime sudaryti negaliojamičio sustarimą. Todėl mums e, reikia sustarimą ir dėl tų zonų. Ir e, reikia užtikrinti, kad e, žuvų ištekliai prie vakarų Afrikos būtų valdomi geriau. Taip pat dėl naudos, dėl Dėl žvygysės sustarimo tai elgiamasi taip pat, kaip aiškino kolega, e, konsultuojamasi su atitinkamomis šalimis šiame procese. Iš esmės, kaip jau aiškinau, mes jau įvertiname dalį naudos pagal esamą protokolą dabartinį. Įvykdėme ekspost e, vertimą ir eksantę vertimą. Galbūt ši, šis komitetas e, ne, nežino ne, ne, žankystės klausimų, tai galiu pateiksiu skaičių. E, pagal susitarimą 30 milijonų eurų per metus, 16 milijonų už teisę naudoti išteklius, 14, 14 milijonų sektoriniai išmoka. ir operatoriai e, priemė sprendimą 80 milijonų mokėti iš jų pusės. Mišusis komitetas, e, tesnis pakavarinas tam e, komitetui yra numatytas pačioje susidartyje ir pridėtame protokolėje dėl veikimo ir e, tų žmonių mišame komitete atstovavimo. Tai yra žmonės iš e, Europos, e, iš Maroko institucijų ir e, komisijas, kurie atstovauja Sąjungos interesus. 16 milijonų eurų, tai atsiprašau, 14 milijonų eurų skirta sektoriui yra skirti, atsiprašau, kad panaudosiu šią, šį terminą, jis tiesiog naudojamas mūsų analizėje, tai yra pietų regionui, nes šiame kontekste Na, tai toks yra suskirstimas regioninis, e, naudojamas mūsų dokumentuose. Aš čia nieko nenoriu pasakyti apie terminologiją, kuri turėtų ar galėtų būti naudojama. Laikinas taikymas. Kolega Fernanda atsakė, kokia yra pozicija panos Malmström dėl komercinių susitarimų. Žinote, kad žuvinkistės susitarimas apskritai E, numatytas taikytai laikinai, kad nebūtų surgdyta e, operatorių žvejybos veikla. Taip pat žinote, kad jau keletą, prieš keletą metų buvo problemų, kuomet parlamentas iš esmės dėl šio laikino susirimo taikymo nusprendė nepritarti. Ir tai sukėlė krizę dėl ko nebuvo operatoriai negalėjo dirbti. Turime galvoje visos tos e, elementus, e, įvairių pusių interesus ir atitinkamai elgsimės. Dėl e, grafiko, kaip žinote, darybos prasidėjusios, jos vyksta. Jau sakiau, kad dabartinis galiojantis protokolas numato, kad veikla gali vykti iki Liepos 14 vidurnakčio, o po to nebus galima vykti jokios veiklos, joks laivas negalės įplaukti į šios šalies zoną, jeigu nebus sustarimo ir protokolo. Merci, and... Ačiū, ponė Rambo. Ir vėlgi išorės veiksmų tarnyba, jeigu turite ką pridurti. Ačiū, ponė pirmininkė galbūt galiu atsakyti kai kurios klausimus e, labiau diplomatinio pobūdžio. E, pirmiausia, priimsiu darybos, apie kurias e, kalbame ir kuriuose, už kurias atsakinga komisija yra techninio pobūdžio daugiausia. Kai dėl pritarimo aspektų ir, ir mūsų santykių su Front Polisario Tai čia yra daugiau politinio pabudžio klausimas. Vakarų Saharos klausimo, politinis klausimas yra e, jungtinių tautų rankose. Tai nepriklausoma mūsų pozicijos. Ir mes nusprendėme didesnį, didesnės pastangas jungtinėse tautose ir asmeniškai su generaliniu sekretoriu Kelleriu, ieško, ieškant pragmatiško sprendimo politinio ir visiems priimtino sprendimo. Noriu priminti, kad jungtinių tautų paskutinė e, rezoliucija e, praėjusią 27 dieną patvirtinta kalba kaip ir ankstesnėse rezoliucijose apie tai būtent ieškoti visiems priimtino politinio ir praktinio sprendimo jungtinių tautų kontekste ir saugumo taryboje. Tai yra pono Kellerio įgaliojimai. Dabar grįžtant prie susitarimo su frontu Polisarija. Tai yra svarbus pašnekovas, kaip aš minėjau. E, jis dalyvauja jungtinių tautų procese Taip pat noriu pasakyti, kad Polisario frontas e, galbūt neturi įgaliojimo šimtinai atstovauti vietos gyventojų interesus e, priekybos klausimais. Jie svarbus pašnekovai, su jais konsultuojamės, palaikome kontaktus. E, kai kalbant apie tai, kas turi šimtinės teisės atstovauti vakarų Saharos žmonės e, prekybos klausimuose, tai aš manau, šis klausimas yra atviras. Turbūt niekas neturi tokių šimtinių teisų. Nes tautose jau dešimt metų bandoma e, surenkti buvo referendumą ir nepavyko. ir e, taryb, e, pirkybos dėrybose neįmanoma to pasiekti taip pat. E, šis momentas neturi išimtinių teisų atstovauti žmonės vietinius šiuose klausimus. Ir Teisingumo teismas savo sprendime dėl žemės ūkio sustarimo yra pažymėjęs, kad Polisario frontas neturi teisę atstovauti pirkiminiuose sustarimuose vietos žmonių. Taigi situacija sudėtinga, mes remiame jungtinių tautų procesą ir noriu priminti, kad paskutinėme teismo sprendime dėl žuvinkystės e, sustarimo frontas Palisarijo frontas neminimas. Ir tai taip pat paaiškina, kodėl mes sakome, kad jie yra pašnekovai, bet jie neturi galiojimų išimtinai atstovauti atitinkamus gyventojus priekybos darybose. Jeigu tai nėra politinės darybos vykstančios jungtinių tautų kontekste. Labai ačiū. Dabar baigiant šią diskusiją, žodis pranešėjai Patricijai Lalond paskutiniams pastaboms. Ah, merci, merci, Monsieur le Président. Bah, écoutez, euh, je crois que. Ačiū, pirmininkė. <coughs> E, manau, kad viskas buvo pasakyta. Na, kiek suprantu, bandoma atskirti politinius ir ekonominius aspektus. Bet e, tai turbūt E, kaip ir lengvas dalykas, tačiau kalbant apie šį dosiją, tai yra sudėtinga. Klausydamasis komisijos, supratau, kad ne viskas čia yra taip pat ir manau, kad e, ponas Koler e, stengiasi paremti Maroką ir stengiamasi išlaikyti gerus Maroko ir ES santykius, tai mums yra visiškai aišku. Tačiau jis taip pat stengiasi ir kalbėti apie Vakarų Saharą, kuriai atstovauja Polisario, nors galbūt tai nėra vienintelė partija. Na ir aš tikiuosi, kad pono Koler dėka ir taip pat komisijos darbo dėka vis dėlto bus pasiektas bendras pagrindas, bendras sutarimas ir mes galėsime toliau dirbti su šio dosie. Ir aš čia noriu pritarti Marijai, Europos Sąjungai šis sutarimas yra labai svarbus. Labai svarbu, kad nesudarytume tokio susitarimo, kuris jau po trijų mėnesių žlugtų. Tai yra svarbu. Ačiū. Ačiū už šią diskusiją, dėkoju komisijai, dėkoju už pasisakymus, ačiū Europos išorės veiksmų tarnybai. E, baigiame nagrinėti 19 mūsų darbo tvarkės punktą. 20, prie 20 punkto yra numatyti kiti klausimai. Žvalgaus į kolegas, niekas e, neprašo žodžio, tai reiškia, kad kitų klausimų nėra. Baigiame posėdį. Ačiū visiems e, už dalyvavimą. Kitas mūsų posėdis vyks birželio 20-21 dienomis čia Briuselėje. Ačiū.